Colleagues, can I uh, bring the meeting to... Kolegos, aš norėčiau pradėti dabar posėdį. Prašau laikytis tvarkos. Aš norėčiau paklausti, ar pritartumėte darbo atvarkės projektui visi patenkinti darbo atvarkę. Taigi periname toliau prie posėdžio protokolo tvirtinimo visi patenkinti, patvirtina. Prieš perinant prie pana Kocho pranešimo, aš norėčiau, norėčiau pasveikinti būsimųjų vertėjų raštų grupę, kurie atvyko čia iš Luksemburgo. Iš tikrųjų, iš tiesų, galbūt aš būsiu didžiausias jiems iššūkis tekęs jų karjeroje. Šiaip bet kokiu atveju pasveikinčiau, norėčiau pasveikinti jos mūsų komitete. Kitas punktas yra Europos bendrijos ir Vakarų Afrikos ekonominis ir pinigų sąjungos sustarimas dėl oro sėkimo paslaugų tam tikrų aspektų. Ponas Kochas yra pranešėjas. Aš a, a, manau, kad 50 minučių jūs kalbėsite. Tačiau aš norėčiau dar paklausti. Aš turėčiau penkiom minutėm išeiti ir galbūt kas nors pavaduotų mane šiame posėdėje. Penkiom minutėm, ponė Daraka. Ponas Grandas? Paprastai. Iš esmės, dabar nuspręskite, kuris iš, iš jūsų mane pavaduos. Paprastai tai daro mano pavaduotoja, tačiau. Uh, Tačiau galėt, gal galėtumėt mane pavaduoti penkias minutės. Aš turiu tik tai penkiam minutėm susitikti su Vengrijos ambasadoriumi. O, ponė Devera. Pavaduos mane, kai aš būsiu išėjęs. <laughs> You know why I asked. Hello. Non. On peut pas baisser un peu Pardon Il faut donner la parole à M. Koch pour présenter son vous l'aviez en français, ce serait Donc je donne la parole à Monsieur Cork. Taigi aš dabar norėčiau sutikti žodį ponui Kochui. Taigi ačiū, ponė pirmininkė. Man didžiulis džiaugsmas pristatyti jums ir mėlyjams kolegoms savo pranešimą. Aš norėčiau jums pristatyti šiandien pranešimą kuris man pristatytas, kuris yra man patiktas kaip pavaduojančio pranešėjų rotacijos principų. Čia mes kalbame apie 47 susitarimus dėl oro susisiekimo, tai būtent tarp Europos bendrijos ir Vakarų Afrikos ekonomijos ir pinigų sąjungos. Tačiau pirmiausia, aš norėčiau pasinaudoti progą padėkoti poniai Kesner ir jos komandai už puikų darbą E, šios susitarimo tarp Europos bendrijos ir Vakarų Afrikos ekonomijos ir pinigų sąjungos e, susitarimo tikslas yra visų pirma patekimo į rinką barjerų panaikinimas. Ir taip pat e, siekis panaikinti tam tikras nuostatas, kuris netitinka dabartinių ES teisės nuostatų. Pagrindinis dalykas buvo inicijavęs šitą pranešimą, tai buvo skundas Europos Sąjungos teisingumo teismai. Tai būtent, kad kai, kurio, kai kurie susitarimai dėl oro susisiekimo tarp Afrikos valstybių ir Europos bendrijos pažeidžia Europos Sąjungos teisę. Visų pirma, tos Afrikos valstybės, kuris įsteigdavo bendrovę, kuri nors ES valstybė narė, negalėdavo dalyvauti pilnavertiškai kitus, kitų ES valstybių narių veikloje. Buvo iš tiesų ES komisijai sutiktas, e, sutikti įgaliojimai dėrėtis dėl dvišalių sustikimų ir tiksliau pakeisti dvišalius susitikimus Europos bendrijos ir Afrikos valstybių susitarimu. 2009 metais, lakvarčio mėnesį, šitas sutarimas buvo pasirašytas ir nuo to laiko laikinai taikomas. E, geriausias e, šio sustarimo rezultatas tai būtent buvo laisvo judėjimo užtikrinimas ir e, laikymasis ES teisės. Būtent, kad mes ES teritorijoje mes galėjome apmokestinti aviacinį kūrą ir pritaikyti tam tikrus sustarimus su ES konkurencijos teisė. Ir dabar tikimasi, kad patekimo į rinką barjerai bus panaikinti. Bet jie iš esmės pagal šitą įgaliojimą sudėrėti tekstai e, neprieštarauja mūsų ES teisės aktams, kurie reglamentoja oro susiekimą. E, iš esmės e, buvo dėrėtas iki, iki lakučio 5 dienos. Ir norėčiau paprašyti, kad jūs komitete pritartumėte šiam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 Uh, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik uh, kan heel kort zijn op dit punt. Ik denk dat we het rapport kunnen ondersteunen zonder enig uh, voorbehoud. En uh, de rapporteur dank. Ačiū. Aš manau, kad uh, kalbėsiu labai trumpai ir galima paremti šį pranešimą be jokių išlygų. Dėkoju pranešėjai už darbą. Ir tikiuosi, kad pagal kitą temą galėsiu išsakyti keletą labai trumpų bendro pobūdžio komentarų. Uh, E, kalbėdamas apie tarptautinius sustarimus, jie bus pasakytini ir apie šį pranešimą, bet e, dabar to nedarysiu, kai kitą punktą aptarinėsim, tą padarysiu. Pone Maisner. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, galbūt truputį ir nuobodo, kad aš ir galiu visiškai ponui Kadrui pritarti e, oro susiekimo paslaugose iš esmės negalima vienareikšmiškai sakyti taip arba ne, bet kokiu atveju ponas Kochas e, išaiškės argumentus, e, e, kam, kodėl galima pritarti šitam sustarimu ir aš manau, kad mes galime jam pritarti. Merci, monsieur Bradburn. Ačiū, panas Bradburnas. Madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau tik visiškai sutikti su tuo, ką, ką tik pasakė kolega Alkadravi ir ponas Panemaisner. Ypač pritariu Alkadravio pastabai dėl e, kitų punktų. Aš norėsiu išsakyti šiek tiek komentarų dėl bendrųjų principų susijusių su, su pobūdžio susitarimais, tačiau bendrai pono Koch e, pranešimui jokių pastabų neturime. Pour la Commission, M. Burgel Vernet. Burgel Vernet, komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Porą žodžių. Noriu pasakyti, kad komisija džiaugiasi e, matydama pono Koch pranešimą ir remia koordinatorių veiklą. Mes tikimės, kad šis pranešimas bus greitai pabaigtas. Jis yra labai svarbus, kaip sakė pas pranešėjas, nes e, tokiu būdu e, kai kurioje bendrijos teisės e, dokumentai 47 būtų suderinti ir būtų įtraukti į, tokį, būt, į jos būtų atsižvelgta tokia sutartie. Tai būtų pirmoji tokio pobūdžio sutartis sudaroma su regiono grupe. Todėl manau, kad tą reikėtų akcentuoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Monsieur Kor, vous souhaitez reprendre la parole? Pone Koch, ar norite dar pasisakyti? Iš tiesų šitas e, pasiūlymas aš tikrai priimsiu. Ačiū už juos. Matau, kad e, pirmininko nėra ir diskusija buvo labai trumpa, todėl galiu pasakyti, kad terminas pakeitimams pateikti yra lapkričio 5, gruodžio 1 dieną transporto komitete balsuosime, o 2011 sausio mėnesį plenarinėme posėdėje. Aš manau, kad galėtume vargiai pratesti E, pirmininkavimą dabar ir tęsti e, posėdį, nes kitas pranešimas priklauso pačiam pirmininkui Brianui Simpsonui. Gal reikėtų keletą minučių jo palaukti. Okay, ladies and gentlemen, sorry about that. Thanks again. Ponės ir ponai, e, atsiprašau, kad turiu išeiti. Dėkuoju Kristinai už tai, kad ji perėmė mano darbą trumpam. O toliau mano pačio, paties pranešimas dėl tarptautinio oro susikimo susitarimų pagal Lisabono sutartį, keitimasis nuomonėmis. Prieš e, aš išsakydama savo imtį suteiksiu žodį komisijai, ponė Jėger. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau pasakyti, kad džiaugiamės tuo, kad parlamentas spalio 20 dieną prieėmė naują pagrindų susitarimą dėl santykių tarp Europos parlamento ir Europos komisijos. Lisabono sutartis sustiprino Europos parlamento vaidmenį ir tai akivaizdžiai atsispindi naujajame pagrindų susitarime. Juo labiau, kad pagrindų susitarimas yra pagrindinis dokumentas įgyvendinantis naują partnerystę tarp parlamento ir komisijos. Europos komisija ir toliau dar bando nuspręsti, kokios bus vidaus e, gairės konkrečiai įgyvendinti pagrindų susitarimą. Todėl šiandien aš negaliu Jums e, visapusiškai atsakyti, kaip konkrečiai bus tas susitarimas pritaikytas. Be bejonės Europos komisija e, laikysis visų prisimtų įsipareigojimų, tai yra savaime suprantama. Komisija šį pagrindų susitarimą prieėmė ir įgyvendins laikydamasi suderinto kartu teksto ir palaikydama partneriškus ryčius su parlamentu. Tai labai aiškiai pasakė vicepirmininkas Šefkovičius 18 spalio plenarinėme posėdėje. Jis sakė, kad Europos komisija negali būti sustaista pagrindų susitarimo e, toli siekiančių vienašalių susitarimų. Bendrai kalbant apie e, naujoves e, struktūrinėme dialoge turime pabrėžti, kad bus tariamasi su nacionaliniais ekspertų e, atstovais, e, agentūromis ir kitomis panašiamis organizacijomis. Bus užmėgstas struktūrinis dialogas, kuris leis pateikti darbo programą jums lapkričio 9 dieną 2011 metams. Ačiū, ponė Simpsonė, už man suteiktą žodį. Labai ačiū. O tada aš pirmiausia pasakysiu, kad džiaugiuosi, jog koordinatoriai nusprendė renkti tokį e, pranešimą savo iniciatyvą šią temą. Prisimenu, kad anksčiau su parlamentu dėl oro erdvės susitarimų būdavo tik konsultuojamasi. Ir nors dažnai mes išsakydom labai palankę nuomonę, ji paprastai būdavo priimama ir atmetama be jokių diskusijų. Dabar reikia e, suteikti parlamento pritarimą, todėl šias sutartis reikia šiek tiek giliau panagrinėti. Ir iškyla sunkumų, nes mes turime e, pasakyti taip arba ne. Ir e, turiu pasakyti, kad ne pasakysim tik išskirtiniais atvejais, todėl realių diskusijų vis tik dar labai nedaug bus. Aš šia, šiuo pranešimu norėjau išnagrinėti dvi svarbės temas. Pirmiausia, susipratimų turinys, o antra, parlamento galimas atlikti vaidmuo dėrybose dėl tokių susitarimų patvirtinimo. Dėl turinio ir esmės. Manau, kad čia yra plačiai sutariama. Oro erdvės susitarimai su trečiosiomis šalimis yra e, palankus reiškinys akivaizdu, kad tai yra vadinamieji horizontaliai susitarimai, kuriais įgyvendinamas 2002 m. lapkričio mėnesio teisingumo teismo nuosprendis, e, kuriame yra prašom, sakoma, kad būtina užtikrinti teisinį garantuotumą. Be to suteikiamos tokios pateisės visiems sąjungos e, sąjungininkams ir supaprastinamas e, pavienių valstybių narių susitarimų taikymas. Be to, e, suprantame, kad išsamos susitarimai su kaimininėmis valstybėmis, kurios yra svarbios globalios partnerės, e, leidžia sukurti svarbės partnerystės oro paslaugų e, srityje. Dėl kainų suderinimo mes turime suprasti, kad tokie sutarimai reikalingi, nes konkurencingumui tai padeda. Uh, Turime siekti skatinti konkurencingumą, ypač apie tai būtina kalbėti aptariant valstybės subsidijas, socialinės ir ekologinės išlaidas. Tačiau čia reikia elgtis labai atsargiai ir negalvoti, kad bet koks susitarimas yra geras susitarimas. Reikia priimti įvertinimą, sprendimą ir komisijoje, kur yra dėrybininkė, ir parlamente bei taryboje, yra, kurie yra institucijos turinčios patvirtinti dėrybų rezultatus. Dėl to, ar tas susitarimas, e, kuris aptariamas, yra pakankamai ambicingas ir subalansuotas, o galbūt būtų geriau tą susitarimą atidėti vėlesniam laikui ir laukti geresnio rezultato, yra klausimas, kurio aš kol kas detaliai negaliu atsakyti. Jeigu pažvelgtumėt į ES ir JAV susitarimo antrąjį etapą, tai pamatytumėte, kad ES pranešėjas ponas Zasada apie tai kalbės, kai gaus formalų e, prašymą iš, iš tarybos, kad e, būtų išreikštas sutikimas. Tačiau birželio mėnesio rezoliucijoje plenarnėme posėdėje buvo išreikštas nepasitikėjimas, abejojimas dėl e, tam tikro disbalanso ir buvo e, sakoma, kad e, socialinių ir ekonominių standartų suderinimas turi būti orientuotas į aukštesnius reikalavimus, o ne švelnesnius. Be to mes stengiamės išvengti vertinimų dubliavimo, tačiau testai ir kontrolė yra būtini, pageidautini, nebent egzistuoja labai aiškus nesuderinami skirtumai. E, tokiu būdu partneriai galėtų pasitikėti vieni kitų sertifikavimo sistemomis. E, tačiau tam yra reikalingi labai griežti standartai abiejose pusėje. Pone Tikau, e, valaudamas kalendoriumi, kurį mes rytoj patvirtinsime, sako, kad kai kuriuose sustarimuose yra siekiama daugiau negu kituose. Todėl labai svarbu, kad tie aukštos kokybės, kokybiški susitarimai pasitarnautų kaip pavyzdys ateityje dėrybose. E, yra sakoma, kad e, tas ta būtinybė pasakyti taip arba ne, susidėrėjus dėl susitarimų, nėra tobulas variantas ir dėl to dėrėtis negalima daug. E, Swift atvejs, žinoma, susilaukė daug dėmesio iš žiniasklaidos ir iš aukščiausių politinių lygmenų. Tačiau negalime to pavyzdžio naudotis kaip strategijos, kurią būtų galima taikyti ir ateityje. Greičiau mes turėtume pasirūpinti, kad komisija iš karto pagalvotų apie tai, kaip parlamentas vertins susitarimą dar prieš jį sudarydama mes e, turėtume labai aiškiai leisti komisijai suvokti, kas mums labiausiai nepatiks. Žinoma, dabar E, kol kas taip nėra. Jau iš Europos komisijos gavome tokius informacinius raštus prieš delegaciją vykstant į, Max, į, į Vašingtoną kovo mėnesį. Ir tai buvo naudinga medžiaga, nes mes galėjome išsiaiškinti kai kuriuos nerimą keliančius klausimus. 2005 metais komisijai sudarant pagrindų susitarimą buvo prisimtas įsipareigojimas laiku ir aiškiai informuoti parlamentą ir rengiant sutarimus ir E, įgyvendinant bei pasirašant tarptautinės dėrybas. Toje informacijoje yra e, nurodyta, dėl kokių direktyvų projektų yra derimasi, dėl kokios direktyvos jau e, susidėrėtos ir priimtos, taip pat yra paaiškinama, kaip vyksta dėrybos ir kaip jos gali baigtis. Tuo pat metu 90 tais taisyklės e, penkta dalis mūsų darbo tvarkos taisyklių sako, kad atsakingas komitetas turi priimti rekomendacijas ir pareikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta prieš sudarant bet kokį tarptautinį susitarimą. Kolegos, o mes turim pagalvoti štai apie ką rengdami šį pranešimą. Kiek naudos mes galime išgauti įgaliojimu. Norėčiau čia akcentuoti, kad tam tikrų galimybių mes turėjome dar prieš atnaujinant susitarimą, e, kuris buvo patvirtintas praeitą savaitę plenarnėme posėdėje. Tai tiek sustiprino komisijos įsipareigojimą vienodai traktuoti parlamentą ir tarybą ir suteikti visą būtiniausią informaciją bei priimti rekomendacijas. Prieš suteikdama žodį šešėlėms pranešėjams, aš norėčiau baigdamas pasakyti, kad e, labai e, entuziastingai vertinu galimybę dirbti su jais ir parengti konsensusų pakristą pranešimą. Šiandienos pasikeitimas nuomonėmis yra tik tai atspirties taškas ir aš labai mielai suorganizuosiu neformalių susitikimų, kada tik jie bus reikalingi arba pageidaujami. Taigi, po tokios įžanginės kalbos dabar norėčiau pradėti diskusiją ir pažiūrėti, ką kiti parlamentarai galvoja. E, ką mes galime padaryti, e, vadovautis tuo, ką aš ką tik pasakiau. Ponas Goš. Ja. Ja, danke, Ačiū, panė pirmininkė. Mes jau turėjome progų e, panagrinėti šią temą su koordinatoriais, e, būtent kalbant apie mūsų veiklą, kaip mes veiksime. Iš esmės mes neturime e, pervertinti parlamento vaidmens. Mes neturime priimti tokio sprendimo, kuris būtų tik griežtai taip arba ne. Mes žinome, kad tokie, tokio pavadžio sprendimai E, iš, e, iš esmės e, pašalina visus niuansus. Ir, ir, ir todėl kartais tas ne turi būti apsvarstytas pakankamai griežtai, nes gali būti ir pakankamai netvarus. O dabar kalbant apie komitetą, mes iš esmės pritarėme jums, mes pritarėme jūsų išsakytoms mintims. O kalbant apie Kalbant apie tunus, tai iš esmės aš pritarčiau tik tai tam, tik tai tuo atveju, jeigu tai būtų politinė nuomonė išreikšta tokiu atveju, kaip paprastai įprasta mūsų darbe. Tačiau man yra dar svarbiau, tai yra e, tikrai tik tai procedūrinis klausimas ir galiausiai tai būtent susitarimo su komisija klausimas. Iš tiesų, e, iš abiejų pusių turi būti tam tikra politinė valia ir keitimasis informacija. Ir kartais e, mums parlamente yra pakankamai e, sudėtinga suprasti, kaip, yra, kaip vystosi atitinkami susitarimai, kodėl jie tokie yra. Kitas dalykas, reikia mums sukurti tokias struktūras, kur parlamentas būtų įtrauktas į kiekvieną detalę. Ir aš jau e, dabar žinau, kad kartais yra sudėtinga e, mums, parlamentarams, sekti visus darbus, visus, e, visus veiksmus, kurie atliekami. Todėl labai svarbu, kad būtų keičiamas informacija tarp darbo grupių, rengiant šitas, šitas susitarimus, tiek prieš sudarant susitarimus, tiek po to. Tai manau, kad tai yra svarbus dalykas. Ir manau, kad E, šiandien, atsižvelgdami į Lisabono sutartį, mes turėtume panagrinėti, kaipgi dabar vystami tie mūsų darbai sudarant e, susitarimus, e, kaupti patirtį, jau vieneri metai praėjo nuo Lisabonos sutarties prieimiau ir įvertinti pasiekius rezultatus. Dėkoju. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, prieš pradėdamas kalbėti apie esmę, norėčiau pakalbėti apie Europos parlamento vaidmenį. Ankstesni kalbėtojai teigia, jog mes neturėtume pervertinti Europos parlamento vaidmens, tačiau mes taip pat neturėtume jo nepakankamai vertinti. Daugelį svarbių dokumentų mes siekiame padidinti savo vaidmenį. Ir tam, kad tai padarytume, mes turime būti įsitraukę, būti informuoti dar prieš pasirašant susitarimą. Komet toks susitarimas jau yra, būtų labai sunku jam pasipriešinti ir būtų tiesiog kvaila. Taigi aš manau, jog komisija privalo e, sutikti mus informuoti tam, kad leistų mums vaidinti savo vaidmenį. E, turiu pasakyti, jog apgailestauju dėl to, kad šiandien komisija nesugeba konkrečiai įvertinti šios padėties. Tiesa, kad pagrindų susitarimas yra naujas, tačiau Lisabonos sutartis jau galioja beveik metus. Taigi mes turime e, suprasti, kad komisija privalo apie tai galvoti. Mes turime pagalvoti, kaip įtraukti parlamentą, kaip jį informuoti, uh, iš karto tuo metu, kai yra paprašomas mandatas iš tarybos. Komet jau yra toksai mandatas iš tarybos, mes turime būti informuoti. Dėrybos gali būti labai įdomios. Aš nesakau, kad mes norime būti įtraukti tiesiogiai į dėrybas. Ne. Tačiau mes turėtume būti informuoti, jeigu, pavyzdžiui, jūs e, pasirašote sustarimą su JAV, Kinija ar Rusija. Dėrybose, kaip jau sakiau, mes turėtume būti tinkamai informuojami apie visą tai, kas vyksta. Ir kalbant apie įvairiausius e, suinteresuotus suinteresuotas institucijas, svarbu, kad jos būtų įtrauktas į dėrybas su JAV, tai kodėlgi mes neturėtume būti taip pat informuojami. Tokios būtų mano pastabos ir aš tikiuosi, kad komisija ir parlamentas daug aiškiau e, reikš e, informaciją. Kalbant apie esmę 2003 metais, aš e, parašiau ataskaitą apie ES E, išorinės oro transporto politikos vystimasi. Ir tame pranešime rašiau tai, kas ir dabar dar yra aktualu. Mes pabrėžime, kad rinka turi būti atverta, tačiau tai turi vykti e, tuo pat metu e, suderinant taisyklės ir nustatant tinkamą reguliuojančiąją bazę. Taip, mes norime tai pabrėžti, mes norime atviros rinkos įvairioms įmonėms, tačiau turime turėti lygias taisyklės, turime turėti lygias žaidimo galimybės visiems. Ir dabar man susidaro įspūdis, kad tai ne visai buvo padaryta. Man susidaro įspūdis, kad mes reglamentavome prieigą prie rinkos, tačiau yra įvairios uh, skirtingos socialinės aplinkosauginės, net ir saugos taisyklės, dėl kurių e, gali būti falsifikuojama konkurencija. Aš manau, jog nebuvo kreipiamas pakankamas dėmesys į tai, o man atrodo, kad tai tema, kuri nusipelno mūsų tinkamo dėmesio. Mes apie tai nediskutavome, kuomet buvo deramasi dėl tų susitarimų. Taip pat kalbant apie keleivių taisyklės, e, būtina laikytis taisyklių reglamentuojančių keleivių teises. Ir kuomet išsiveržė ugnikalnis, dėl to kilo daugybė diskusijų, Europos piliečiai skrisdami su skirtinga kompanija, kuri ne Europos kompanija, neturi tų pačių taisyklių, kuomet jie skrenda su Europos oro bendrove. Taigi mes turime užtikrinti, kad piliečiai turėtų tokias pat teises, nepaisant to, kokiu oro vežėju jie naudojasi, ar jis būtų Europos ar ne Europos, jeigu jis keliauja iš Europos. Taip pat norėčiau pridėti ir. Tai yra jau paskutinis mano pastebėjimas. Man atrodo, jog kyla rizika, kalbant apie prieigą prie kapitalo struktūros trečiosiuose šalyse kaipgi tai yra reglamentuojama. Jeigu turime susitarimą su trečiaja šalimi ir sakome, gerai, mes atversime savo rinką jums, visuomet kyla pavojus, kad kiti, kurie nedalyvauja, bendradarbiaudami su ta trečiaja šalimi, su kuria mes turime pasirašę susitarimą, tiesiog įeina į Europos rinką per užpakalinės duris. Ir mes turime tai apsvarstyti, kadangi tai gali nuvesti prie piknaudžiavimo šiais susitarimais e, iš kitų šalių pusės arba kitų kompanijų pusės, kurios bendradarbiauja su ta trečiaja šalimi, su kuria mes esame pasirašę susitarimą. Tai taip pat nebuvo pakankamai apsvarstyta. Taigi tiek norėjau pasakyti dabar, ponė pirmininkė, ir laukiu jūsų pasiūlymų. Ir taip pat ir pats pateiksiu kelis pasiūlymus tam, kad šis dokumentas būtų geresnis. Dėkuoju, ponia Maisner. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti pirmininkui už puikų pranešimą. Iš tiesų, aš manau, kad panas Brianas Simpsonas jau pasakė daug teisingų dalykų iš esmės dabar suteikta keleiviams, pavyzdžiui, daugiau teisų negu anksčiau, bet jų vis dar neužtenka. Ir uh, Lisabono sutartimi mes gavome daugiau teisų, bet ten yra numatyta ir daugiau uh, mūsų prievolių ir įsipareigojimų. Ir negalima tiesiog pritarti tam arba nepritarti. Negalima uh, iš esmės pri, per greitai pritarti, sakykime, nes nes tokiu atveju mes pateksime į pastus ir tokiu atveju kyla mums pavojus. Žinoma, labai gerai e, turėti tarptautinės oro susisiekimo e, susitarimus e, su Europos Sąjunga ir su kitomis valstybėmis. Ir taip nacionaliniai susitarimai, dvišaliai susitarimai netektų galios. Tačiau labai svarbu ir turėti tam tikrą informaciją susijusią su tomis e, e, sutartimis. Čia e, man būtų įdomu, pavyzdžiui, ne tik tai didžiosiose e, valstybėse gali kilti problemų dėl tokių sustarimų, bet ir, pavyzdžiui, mažytėse, pavyzdžiui, valstybėse kaip ir Fidžio saloje. Ir panas Brandas e, Simpsonas pasakė, kad SWIFT sutartis parodė, kad jeigu iš pradžių mes paneigėme šitą sutartį, tai mes įgauname geresnės pozicijas vėlesnėse dėrybose. Ir manau, tas tą patį galima taikyti ir šiems susitarimams. Mes norime pasaulyje sukurti bendrus e, oro susiekimo standartus. Tačiau kitas klausimas kyla dėl duomenų pasikeitimo. Kaip mes galime keistis, pavyzdžiui, su e, e, informaciją apie keleivius. Ir čia kaip tik tai su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, kaip tik vyka dėrybos, čia lybė komitetas dabar užsieima šio klausimu. Tai būtent kaip E, e, bus e, atsižvelgta iš tas, iš tos duomenys, ar jie bus įtraukti, juos bus atsižvelgta tose susitarimuose. Žinoma, ir mes negalime dabar tiesiog e, tose sutarimuose numatyti tos pačius dalykus, tas pačias nuostatas kaip ir Europoje. Mes negalime išplėsti Europos ribas. Mes turime pažiūrėti, kokie mūsų prioritetai yra e, oro susikimo srityje, e, kas mums svarbiausia ir atsižvelgti į tai sutarimuose. Dėkuoju, ponas Wittenberger. Herzlichen Dank. Ačiū. Iš tiesų dabar prieš gilinantis į temą reikėtų pažiūrėti, kokiam tikslui reikalingas e, šitas pranešimas ir būtent kodėl parlamentas turėtų labiau įsitraukti iš tokius sutarimus, sudarant tos sutarimus. Ir aš kaip parlamento atstovė galiu pasakyti, kad žinoma, buvo kalbama apie tai, kad mes kaip tautų atstovai būtume labiau gerbiami ir labiau dalyvautume teisėkuroje nes idealiu atveju e, mes e, savo sprendimais galėtume priartinti teisėkurą prie e, ES piliečių. Negu, pavyzdžiui, vien tik tai priimdami techninės kokias nors detalės, vien tik tai žvelgdami į formaliuosius aspektus. Taigi, mes negalime tiesiog pasakyti ne Ir tai, yra, tai nėra toks paprastas dalykas, man tai yra svarbiausias dalykas. Aš tikiuosi, kad niekas neabejoja, kad Europos parlamentas turi dalyvauti sudarant tokius susitarimus, net jeigu ir e, kai kurie iš mūsų šimtų procentų nėra pasirengę. E, prisimti dar didesnį darbo krūvį. Tačiau kalbama dabar apie tai, ką mes turime nuveikti, kad gautume kuo daugiau naudos ir sukurtume geresnį rezultatą. Ir geriausias būdas būtų toks, kad Europos parlamento darbas tikrai būtų labiau gerbiamas, į jį būtų labiau atsižvelgiama, o e, ne taip, kad būtų parlamentas, pavyzdžiui, būtų kaip koks įkyruolis visą laiką E, visą laiką mm, baidomas iš šitų dėrybų. Ir sakoma, kad parlamentas visą laiką tik tai bamba ir nieko nedaro. Tai būtent e, vat, tai ir yra pagrindinis klausimas, kad mes turime bendratarbiauti labiau. Jeigu mes norime sulaukti daugiau pripažinimų iš ES piliečių, tai mes turime labiau įsitraukti į tų sustarimų sudarimą, kad jie būtų skaidresni, kad tai e, nebūtų susitarimai tarp lobistų. Tačiau tai būtų diskusijos, kuriuose mes siekame geriausio rezultato ES piliečiams ir suinteresuotams šalims. Ir aš manau, jeigu mes atsižvelgsime į šitą tikslą, tada akivaizdu, kokį veikimo būdą mes turime pasirinkti. Mes turime pasirinkti tokią strategiją, kuri, kuri Europos parlamento indėlį padidintų. Tai kolegos jau minėjo, pagrindinės rytis, kuriuose mes turime dirbti labiau. Tai yra e, duomenų apsauga, keleivių teisės. Taigi, tai yra pridėtinė vertė, kurią mes turime pabrėžti. Ir, nes mes esame atskaitingi mūsų rinkėjams, ES piliečiams. Taigi mes turime kuo anksčiau įsitraukti tų susitarimų parengimą ir mūsų indėlis turi būti traktuojamas rimtai. o ne taip, kaip dabar, pavyzdžiui, kai sudaromi sustarimai, o mūsų rezoliucijos tiesiog iš karto keliauja į šiukšlių dėžę. Todėl aš manau, mes turėtume nustatyti tokią strategiją, tinkamą strategiją, kad mūsų indėlis būtų rimtai traktuojamas, o kad nesitiktų taip, kad mes gale turėsime pasakyti taip, tokiam susitarimui pro sukastus dantis, nes e, teisės aktai mūsų vers tai padaryti, arba ne didžiuliam, ar turėsime pasakyti ne didžiuliam mūsų piliečių nepasitenkinimui. E, Dėkuoju, ponė Foster. Uh, yes, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų labai gerą pasikeitimų paaiškinimą, kurie dabar atsirado įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Aš pamėginsiu kalbėti aiškiai, kadangi viena vertus mes turime atsižvelgti į tai, jog yra susitarimas dėl paslaugų susitarimų, kuris ES galioja jau labai ilgą laiką, taip pat yra daugybė paslaugų susitarimų e, jau seniai galiojančių Tai yra pirma, mes neturime atsukti laiko atgal ir pradėti iš naujo dėrėtis dėl tų dalykų, kurie jau padaryti. Man atrodo, jog aiškiai keletas kolegų iškėlė visiškai kitokį susitarimą, būtent ES-JAV susitarimą dėl atviros oro erdvės. Tai yra ilgai vykstančios dėrybos, jos turi du etapus ir kaip sakoma, tai yra e, gana seksualus susitarimas. E, didžiulis ir žmonės domisi ne ES Kazakstanų, bet ES JAV susitarimu. Tokia yra realybė. Tačiau, žinoma, jūs esate visiškai teisus, sakydamas, jog yra daugybė paslaugų susitarimų, kur, dėl kurių vis dar deramasi ir kuriuos būtina tinkamai užbaigti. Dabar mano nuomonė dėl to, koks turėtų būti mūsų vaidmuo šiame parlamente, yra štai koks. Žinoma, mūsų vaidmo pasikeitė, kadangi įsigaliojo Lisabono sutartis, tačiau mes turime elgtis labai atidžiai. Mes uh, turime tinkamas geros valios institucijas, kurios vykdo savo funkcijas, tačiau mes turėtume būti informuojami arba įtraukti, tačiau tai turėtų būti daroma labai pragmatiniu lygiu. Aš nenoriu, kad šis komitetas atsidurtų tokioje padėtyje. Na, aš nemanau, kad taip bus, tačiau ir tikiuosi, kad taip nebus, kuomet bus siekiama per daug politizuoti tai, kokie turėtų būti oro e, susitarimai. Ir, man atrodo, tai yra tinkama erdvė iškelti tokius klausimus. Mes turėtume labai atidžiai taip svarstyti, kadangi, žinoma, būtina atlikti kai kurios dalykus. Atsiprašau, jūs ką tik kalbėjote, taigi patylėkite penkias sekundės, o paskui galėsite komentuoti. Aš, na, jeigu jūs norite kalbėti, kreipkitės į pirmininką. Dėkoju, atsiprašau pirmininkę, tačiau tai vyksta visada, kai aš dalyvauju čia, kai kažkas kažką pasako, dėl ko kiti nesutinka taip įvyksta. Taigi, kaip jau sakiau, e, mums būtina nepolitizuoti to, kas vyksta. Mes kalbame apie tai, jog turime būti įsitraukę. Jeigu yra kažkokių susitarimų, kažkokių dalykų dėl ES ir JAV susitarimo, mes turime būti informuojami ir komisija turi tai padaryti. Kaip jau sakiau, norime atsidurti tokioje padėtyje, kuomet mes e, patys dėrėsime su bet kuria kita šalimi mes neturime jurisdikcijos dėl trečiųjų šalių daugelėje sričių. Būkime realistai čia. Mes turime taikyti darnų požiūrį. Ir aš dėkuoju Jums, pirmininkė, ir tikiuosi, jog Jūs, kaip pranešėjas, pasieksite suderintą požiūrį. Tai turėtų būti suaugęs, subrendęs požiūris, subrendusios diskusijos. Ir aš esu įsitikinusi, kad komisija uh, įtrauks mus, kaip ir turi tai padaryti. Ir aš esu įsitikinusi, kad jūs, pirmininkė, pasieksite nu, pragmatinio požiūrio, dėl kurio mes galėsime visi sutarti. E, tokia būtų mano išvada. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponia Ranar. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai, nes šią temą jau buvo daug kas pasakyta, ką galima buvo pasakyti šioje stadijoje. Aš manau, kad galėčiau padaryti dvi, bent jau pasadas. Taigi, bendradarbiavimas rengiant tokius susitarimus, tai yra mūsų Europos parlamento vizinė kortelė, nes mes esame vienintelė tiesiogiai išrinkta institucija Europos Sąjungoje ir aš manau, kad šita tema yra puikiai galimybė mums parodyti, kaip mes iš tiesų rimtai atsižvelgėme į mūsų piliečių, kuris mus tiesiogiai išrinko, interesus. Taigi, e, e, iš esmės, e, e šitos susitarimus galima tiesiog persvarstyti, pe, peržiūrėti pakankamai greitai ir pažiūrėti, kokios problemos ten slypi, kodėl tokie susitarimai buvo sudaryti arba nesusidaryti. Ir e, galiausiai e, mes galim pasakyti taip arba ne tiems susitarimams. Tačiau bet kokiu atveju mes turime pateikti savo e, rekomendaciją. Žinoma, mes neturime teikti techninių rekomendacijų, nes tai ne mūsų kompetencija, to mes negalime. Tačiau bet kokią atveju mes turime atsižvelgti į mūsų politinį kontekstą, nesvarbu, ar tai didelės ar mažos valstybės, su kuriamis sudarėme susitarimai, geografinė čia neturi jokio vaidmens. Ir iš esmės tai mūsų įsipareigojimas kaip demokratiškos institucijos. Dėkuoju, ponė Renner, ponas Brankpur. <clears throat> Dėkuoju, pirmininkė. Aš turiu keletą pastabų. Kaip jau kiti prieš mane kalbėjusieji sakė, jau buvo apžvelgta daugybė klausimų, tačiau manyčiau, jog jūsų pranešimų srityje, man atrodo, mes turėtume turėti omenyje, kad kalbant apie šiuos susidarimus, kuriuos svarstome šiame komitete, jie yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Žinoma, pagal Lisabonos sutartį mes turime daug platesnę atsakomybę dėl daugelio įvairių susidarimų, dėl kurių buvo susidarėta visose prekybos srityse ir taip toliau. Taigi man atrodo, jog Aš, prisidėdamas prie šių diskusijų, pasakyčiau, jog mums reikia pažiūrėti į tai platesnėme kontekste, atsižvelgiant į naująjį parlamento vaidmenį pagal Lisabonos sutartį. Kitas dalykas, prisidėdamas prie šios popietės diskusijų, turiu pasakyti, kalbant apie komisiją, kad tikiuosi, jog komisija elgsis rimtai, sakydama, jog ji įtraukia parlamentą. Pastabos, kurias girdėjau iš komisijos man tikrai nesukėlė pasitikėjimo, turiu pasakyti. Taigi aš manau, jog jie neturėtų žaisti kažkokių žaidimėlių su mumis, turėtų elgtis aiškiai. Aš jau buvau su to susidūręs per daugelį metų parlamente bendraudamas su komisija ir man atrodo, tą būtina aiškiai pasakyti šiame komitete ir kitose komitetuose, kuomet mes turime tokius įgaliojimus, kuomet parlamentas turi teisę e, atidžiai išanalizuoti padėtį. Taigi, mano pastaba būtų tokia, mes turime būti tiesiogiai įtraukti. Neturime būti tiesiogiai įtraukti į dėrybas. Tai aiškiai nėra mūsų vaidmuo, tačiau mes turime nuo pat pradžių būti informuoti apie tokių dėrybų e, vykdomą pažangą tam, kad parlamentas turėtų aiškę nuomonę, priimdamas sprendimą taip arba ne pabaigoje. Ir aš sakau komisijai rimtai, jeigu jūs nesutiksite su tokiu paprastu e, elgimosi su parlamentu būdu, jūs susidursite su problemomis. Ir tikrai tai gulės ant jūsų sąžinės. Taigi prašom, labai prašom, kuomet bendraujate su šiuo komitetu ir kitais komitetais, kuomet mes turime e, teisę papildomai išanalizuoti, komisija turi būti labai atvira tiek su šiuo komitetu, tiek su parlamentu apskritai. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponia Bradbury. Aš galėčiau iš karto atsakyti į keletą pastebėjimų. Aš mėginau e, suderinti e, įvairius požiūrius šiame pranešime, kaip ir buvo prašyta. Pono Bradburio ir ponios Lichtenberger išreikštos pastabos dėl e, komisijos vaidmens. Per sekretoriatą mes pasiūlėme, kad komisija turėtų pateikti santrauką įvairių susitarimų e, ir kokia yra dabartinė padėtis, e, kalbant apie susitarimus su trečiosiomis šalimis. Ir atsakymas buvo toks, jog jie jau tai padarė kovo mėnesį. Na, tai yra tiesa, tačiau atsižvelgiant į tai, kad e, skirtingi nariai dalyvavo šiame komitete tuo metu, o kai kurie iš mūsų neprisimena, kas vyko kovo mėnesį, aš paprašiau, kad e, būtų e, vėl apie tai kalbama. Kitas dalykas, kalbant apie mandatus, Žinote, mes turime prašyti komisijos suteikti įgaliojimus. Atrodo, kad komisija sutinka, kad jie galėtų suteikti įgaliojimus mums, remdamiesi konfidencialiu pagrindu. Tačiau 2005 ir 5010 metų pagrindų susitarimas e, teigia, jog komisija įsipareigojo tai daryti. Aš žinau, jog komisija teigia, jog tas mandatas, tie įgaliojimai yra tarybos dokumentas, tačiau man atrodo, jog mums būtų naudinga pasižiūrėti į šios dalykus, e, kadangi antraip mes negalėsime elgtis, jeigu nežinosime, koksgi iš pradžių buvo tas e, mandatas. Na, galbūt tai bus kažkoks juodasis sąrašas, tačiau man atrodo, mes mm, siekiame šiek tiek didesnio bendradarbiavimo iš komisijos pusės tam, kad galėtume tinkamai vykdyti savo darbą. Taigi aš ir toliau e, prašysiu iš komisijos tai daryti. Pone Jėger, ar jūs norėtumėte dar kažką pasakyti komisijos vardu? Taip, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad komisija visiškai laikosi savo įsipareigojimo iškart ir visiškai informuoti parlamentą visuose, visuose dėrybų etapuose ir prieimus tarptautinių susitarimų išvadas. Ypač komisija yra įsipareigojusi informuoti Europos parlamentą tuo pat metu, kuomet e, siūlo direktyvų projektus tarybai. Galiu pakartoti čia aiškiai, mes ir toliau informuosime Europos parlamentą visuose proceso etapuose iš karto ir pilnai. Mes turime tam nustatytą formą ir atitinkamas nuostatas, kuriomis saugomas konfidencialumas ir informacija. Tai yra esminis dalykas jautrių dėrybų metu, ypač oro transporto susitarimų srityje. Todėl aš norėčiau pabrėžti šiuo metu, kad jūs taip pat, ponė pirmininkė, pats minėjote, kad mes turime laikytis atitinkamų direktyvų ir tarybos e, veiksmų. Komisija negali veikti pati savo nuožiūrą, todėl kaip, e, pavyzdžiui, ir parlamentas turi kreiptis į tarybą. Ponas Kadravi paminėjo dalyvavimo klausimą, taip pat ir ponas Bradbur. Taigi komisijos įsipareigojimai yra apriboti e, įvairių daugiašalių susitarimų, įvairių tarptautinių konferencijų ir tai yra išdėstyta pagrindų susitarimuose. Taigi aš norėčiau tai pabrėžti. Šis klausimas e, turi įvairių teisinių, techninių ir diplomatinių aspektų, tačiau, kalbant iš patirties, kurios taip pat ir jūs turėjote, noriu pasakyti, jog mes visuomet informuodavome šį komitetą, ypač dėl oro susisiekimo susitarimų. Dėl to aš dabar norėčiau suteikti savo žodį kolegai iš E direktorato tam, kad jis e, pateiktų atnaujintą informaciją apie tai, ką mes nuveikėme iki šiol ir kaip mes laikomės komisijos įsipareigojimo informuoti jūs visuose etapuose visiškai ir išsamei. Dėkuoju. Okay. Ačiū. Euh, merci, euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad iš esmės mes, žinodami apie šių sutarčių rengimą, galime e, pasidžiaugti, kad e, už yra e, gerai bendradarbiavimą tarp jūsų ir komisijos. Mes galime pateikti susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis pavyzdį. Aš žinau, kad e, parlamento atveju yra apgailestaujama, kad antroji šios sutarties fazė nenuėjo tiek toli, kiek mes būtume norėję. Ypač tai yra pasie, susiję su nusavybės teisėmis. Būtų galima sakyti, kad šis sutartis nėra subalansuota, kadangi mūsų draugų amerikiečių šios teisės nėra pripažįstamos ir mes taip pat jų operatorių tada negalime pripažinti. Mes norėtume e, kada nors toliau paeiti, tačiau kol kas to padaryti negalime. Bet be jokios abejonės mes jūs informuosime viską, ką galima ir sieksime, sieksime pasirašyti kuo geresnę sutartį šiandien su draugais Amerikoje. E, konkrečiai, ponai Alkadraviai, jūs kalbėjote apie e, reglamentų sutapimo klausimą konvergencijos klausimą. Aš kovo mėnesį sakiau ir dar kartą galiu pasakyti, kad mums e, šių susitarimų, globalių susitarimų e, apimtis yra akivaizdi. Mes e, negalime kalbėti tik apie rinkų atvėrimą, reikia kalbėti ir apie reglamento atitikimą. Tie dalykai turi vykti paraleliai, nes atitinkami reglamentai užtikrina lygiavertę konkurenciją. E, reglamentų konvergencija e, užtikrina, e, kad būtų laikomasi vienodų reikalavimų, nes kitaip mūsų operatoriai turėtų susidurti kartais su nedarnamas, su, su ne, ne, nepriimtinais reglamentavimo lygmenimis ir per daug biurokratijos. Todėl mes, kalbėdami apie visas sutartis, turime užtikrinti reglamentų atitikimą. Ir šį kartą mes ypatingai didelį dėmesį skirsime uh, E, šiam klausimui, ypač tai bus daroma specialiai sukurtame šiai sutarčiai parengti komitete. Suprantame, kad e, ši sutartis e, papildys tas dvi šalias sutartys, kurios egzistuoja tarp pavienių valstybių narių su trečiosiomis šalimis. Paprastai tose dvišalėse sutartyse nėra straipsnių dėl reglamento atitikimo. O čia mes Europos lygių kalbame apie pas, keleivių teisės, apie saugumo reikalavimus. Ir ta pusiausvėra, kurios mes siekiame, bus palanki mūsų operatoriams, tačiau ir bendrai ji leis pakelti standartus, kurie ne visuomet yra vienodi. Ir mes galime pasakyti, kad bendrijos susitarimuose tuos e, reglamentų atitikimus mes galime užtikrinti geriau negu dvišaliuose susitarimuose. Paskutinis e, pasisakymas ponui Grošui. Jūs kalbėjote apie e, reglamentavimą taip pat, panas Arkadravis taip pat apie tai kalbėjo, turbūt jau esate girdėję, kad mes tuo klausimu nemažai dirbame. Taip e, buvo ir prieš e, paskutinį pagrindų susitarimą, tas pats bus ir šiuo metu, kai dabar tarimės dėl susitarimo, kuris bus visą kitą savaitę. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Pranešimo projektas yra numatytas priimti e, lapkričio 13 ir, gegužės 1, ir gruodžio 1 dieną. Pakeitimo pateikimo terminas e, gruodžio 8. Komitete balsuosime sausio 24-26, o plenarinėme posėdėje numatyta balsuoti 2011 m. kovo mėnesį. Taigi laiko tam tekstui dar turime. Ačiū, kad dalyvavote šioje diskusijoje. Gal prieš sulaukiant pirmininkaujančios valstybės atstovo, kuris ateina 16.20, galėtume pasveikinti buvusi mūsų komiteto pirmininką poną Weisenberg. Jis atėjo į mūsų komitetą, jis čia dirbo turbūt ilgiau negu įmanoma atsiminti, bet apskritai e, šis gerbiamasis e, Florensas buvo liberalų frakcijos labai aktyvus narys ir norim pasakyti, kad visuomet džiaugiamės matydami jūs šiame komitete. E, pirmininkas padėkojo už sveikinimus, sako, man priekė daug laiko, bet pagaliau pasiekiau šį postą. 15 minučių dabar pertraukėlė prieš e, susitinkant su ponu Šiup. Prašyčiau neišsivaikščioti per toli, kad e, ponui Šiup atėjus dar būtų parlamentarų, kurie sugebėtų jam klausimą pateikti. Todėl grįžkim 15 po 4. Nes žinau, jeigu pasakysiu 15, tai dauguma yra teisti 20 po. if I could ask the contingent from the Kingdom of Belgium if they'd like to. Norėčiau paprašyti Belgijos karalystės kontingentą užimti savo vietas, kad mes galėtume išklausyti. Išklausyti jų nuomonę. So, Taigi, ponios ir ponai, Man labai malonu pristatyti valstybės sekretorių Šiup, e, kuris įvertins pirmininkaujančiosios Belgijos e, pirmąjį pirmininkavimo, pirmąją pirmininkavimo dalį iki e, spalio 15 dienos, taigi gerbiamas sekretorių žodis jums, prašom. So, so. Ja, You, Dėkoju, pirmininkė. Mielas Brianai. Mėly koordinatoriai, aš suteiksiu Jums laiko užsidėti ausines. Taigi, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad suorganizavote šį keitimąsi nuomonėmis. Man didelė garbė pranešti Jums apie esamą padėtį, apie tai, kokią pažangą pasiekėme ir apie tai, ko mes tikimės pagal savo prioritetinę programą, kurią Jums pateikėme Liepos 30 dieną. Kaip tikriausiai žinote, darni transporto ateitis, pabrėžiant saugumą visoms motorinėms transporto priemonėms, yra esminis dalykas Belgijos pirmininkavimo programoje ir tai atspindi tuos iššūkius, su kuriais mes susidurėme, kalbėdami apie transporto ateitį. Mūsų pirmasis prioritetas mūsų pirmininkavimo pradžioje buvo Baltosios knygos dėl transporto ateities pateikimas. Ir kokiegi yra mūsų atsakymai į iššūkius transporto srityje? Ar mes galime padaryti, kad transportas taptų tvarus, tačiau tuo pat metu vyktų sąžininką konferencija tarp konkurencija tarp įvairių transporto rūšių. Ponios ir ponai, Baltoji knyga išėjo laiku, tačiau priemonės yra numatytos tik 2011 metams. Tačiau mes ne vien tik tai pasyviai sėdėjome ir laukėme Baltosios knygos. Mes norėjome, kad Belgija, pirmininkaudama, prisidėtų ir per praėjusi susisiekimo ministrų, praėjusią susisiekimo ministrų tarybą mes aptarėme konkrečius dalykus. Mes pateikėme tarybai ir komisijai konkrečius klausimus. Ir e, šie du klausimai buvo štai kokie. Pirmas. E, kokios turi būti, kokie turi būti bendri transporto politikos prioritetai per ateinantį dešimtmetį? Kokie yra pagrindiniai iššūkiai per ateinantį dešimtmetį? Mes norime uh, tvarios transporto ateities. Ir žinoma, taip pat mes susidurėme su įvairiomis aplinkosauginėmis problemomis, su klimato kaita, taip pat yra tokios problemos kaip senėjanti visuomenė, migracija, kūro tiekimas, išorinių kaštų internalizavimas, konkuruojant įvairioms transporto rušiams. Toliau antras klausimas buvo štai koks. Kokių priemonių būtina imtis, e, siekiant užtikrinti, kad mes sukursime naujas technologijas, kurios taptų svarbios visiems, turint tvarias ir veiksmingas transporto sistemas per vidutinį ir ilgalaikį laikotarpį. Mums reikia to, jeigu norime, kad Europos pramonė būtų konkurencinga. Mes turime tai turėti. Jeigu norime kovoti su klimato kaita ir pagerinti e, prieigą prie e, darnaus transporto ir geresnės e, transporto saugos. Norėčiau informuoti Jūs, ponios ir ponai, kad naujosios valstybės narės nori labiau koncentruotis ties sanglauda ir parama, jos nori prisivyti, kadangi jų infrastruktūra yra pasenusi, jos nori prisivyti kitas valstybės narės. Ir tikrasis iššūkis yra sukurti Europos tinklą. E, ten tinklą. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad komisijos narys Kalas uh, atsiprašė dėl Baltosios knygos vėlavimo. Per paskutinėje susisiekimo tarybą komisija pateikė pasiūlymą direktyvai dėl Europos geležinkelių paketo, e, naujo paketo, e, remiantis susisiekimo darbo grupės atliktų darbų. E, toliau taryba taip pat turėjo gauti pažangos ataskaitą ir, pirmininkaujant Vengrijai, tai bus laikoma prioritetu. Per pastaruosius kelis mėnesius komisija taip pat e, pateikė e, kelių saugos programą ir gruodžio antrą dieną mes pateiksime savo išvadas tarybai ir galiu Jums pasakyti, kad tarp valstybinio e, transporto teisės aktų įgyvendinimo srityje buvo nuveikta didelė pažanga, pasiekta didelės pažangos, mes e, judame konsensuso link e, gruodžio Antrą dieną tikimės, jog susisiekimo taryboje bus pasiekta, pasiektas politinis susitarimas. Ponios ir ponai, mes turime lūkesčių dėl vykstančių dėrybų, dėl e, keleivių autobusais teisių, tačiau sunku numatyti, e, koks bus rezultatas, tačiau mes siekiame sprendimo, tačiau dar sunku pasakyti, kokia kryptimi visą tai pasuks. Pone pirmininkė, aš esu įsitikinęs, kad prekių ir paslaugų judėjimas ES turi e, žengti koja kojon su rūpinimusi aplinkos sauga. Mes turime atsižvelgti į ekologiją, kelių e, transportas turi būti švaresnis. Mokesčiai transportui priklausomai nuo atstumo ir laiko, bei priklausomai nuo transporto rūšies, kuria naudojamasi, yra vienas iš instrumentų, kuriuo galime pasinaudoti. Galiu šiek tiek didžiuodamasis pasakyti, kad e, susisiekimo taryboje mes galiausiai pasiekėme politinį sutarimą dėl Europos vinietės peržiūros. Manau, kad jūs girdėjote apie tai, buvote apie tai informuoti. Vis dėlto norėčiau paaiškinti kai kuriuos svarbiausius elementus. Turėtų būti įmanoma apskaičiuoti išorinius taršos ir kitus kaštus ir nustatyti didžiausias rinkliavas pagal euro 0, euro 2, euro 3, euro 4 standartus ir taip toliau, laikantis principo, kad tas, kuris teršia labiausiai ir moka daugiausiai. Be to mes radome sprendimą e, transporto grūstims spręsti, remiantis infrastruktūros kaštais, tai gali sudaryti 170 procentų pikiniais laikotarpiais per penkias valandas. Taigi būtų taikomas aukštesnis tarifas didžiausio piko valandomis ir tokiu būdu mes atgrasytume vairuotojus važiuoti tokiamis valandomis. E, tikimės, kad piko valandomis e, eismas sumažės. Ir svarbiausias dalykas čia, e, dėl kurio transportas taps tvaresnis, yra laikinos išimtis mažiau teršiantiems teršiančioms transporto priemonėms e, pagal Euro 5 ir Euro 6. Tai yra laikinos išimtys, kurios e, turi tam tikrus apribojimus, tačiau tokiu būdu mes skatinsime e, naudoti transporto priemonės, kurios mažiau teršia aplinką. Kitas žingsnis bus judėti labiau aplinką tausojančių transporto priemonių link e, vandenų transporto bei pakrančių laivininkystės srityje. E, gruo, rugsėjo 15 ir 16 dieną vyko neformali susisiekimo taryba ir mes kalbėjome apie tai, kaip integruoti vandenų transportą į visos ES logistiką. Šiame neformaliame e, susisiekimo ministrų posėdėje mes uh, E, sukūrėme mėlynojo žiedo koncepciją tam, kad galėtume integruoti jūrų teritoriją be sienų. Ir komisija jau dirbo ties šiuo klausimu. Ir tai vyksta bendradarbiaujant su visomis susijusiomis šalėmis - komisija, e, jūrų agentūra EMSA, kuri pradės e, bandomąjį projektą. Ir mes norime, kaip galima greičiau pateikti išvadas tarybai iš darbo grupės, kurios e, bus pateiktos kitam susisiekimo tarybos posėdžiui. Mes taip pat laukiame EMSA e, leidinio dėl Lisabonos agentūros įgaliojimų. Tai yra pagal reglamentą 1406-2002 metų. Ir toks pasiūlymas jau turėtų būti pateiktas spalio 28 dieną, jeigu darbo grupė tinkamai atliks savo darbą ir per kitą susisiekimo ministrų tarybą turės būti pateikta pažangos ataskaita. Bet kokiu atveju Belgija dirbs e, su šiais dokumentais ir tikimės ir toliau tęsti šį darbą pirmininkaujant Vengrijai. Svarbus dalykas oro transporto srityje yra e, tai, e, jog Monrealėje vyko ICAO susitikimas. Rugsėjo pabaigoje mes dalyvavome tame susitikime ir manau, kad galime didžiuotis jo pasiektais rezultatais e, saugumo, saugos ir aplinkos srityse. Ponios ir ponai, pats svarbiausias ir sudėtingiausias dalykas buvo santykiai tarp ryšys, tarp tarptautinių keleivių transporto vystimo ir aplinkosaugos reikalavimų suderinimo. Ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, jog mums pavyko pasiekti istorinį susitarimą, kadangi po sudėtingų dėrybų generalinė asamblėja ir dalyvavo daugybė valstybių narių, priemi rezoliuciją, pagal kurią bus sumažintas neigiamas oro transporto poveikis klimatui. Taip pat bus parengtas veiksmų planas, kurio turės laikytis 119 IKAO narių per ateinančius 40 e, metų ir galiu pasakyti, jog šį rytą įvyko dviejų dienų e, aviacijos aukščiausio lygio susitikimas, kuriame buvo sprendžiami daugybė svarbių klausimų transporto sektoriuje, tokie kaip konkurencingumas, e, oro susisiekimo saugumas, sauga, klimato kaitos klausimai, SIS 2 ir kiti svarbiausi suinteresuotieji dalyviai e, da, e, buvo iš beveik visų Europos valstybių šiame aukščiausio lygio susitikime. Ir manoma, kad šio susitikimo diskusijos uh, pavirs deklaracija, kuri išvardins iššūkius kylančius oro transporto sektoriui. Mes tikimės tokio rezultato. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau pabrėžti, kad bendradarbiaujant su mūsų trijo partneriais, Ispanija ir ITRE komitetu Europos parlamente, mes pasiekėme sutarimą dėl GNSS agentūros ateities ir to vaidmens, kurį ji vaidins, e, siekdama e, sukurti Europos GNSS sistemą, ypač e, kalbant apie akreditavimo ir saugumo aspektus. Europos parlamentas labiau dalyvaus jos darbe. Ir Spalio 20 dieną bus paskelbtas e, reglamentas, kuris įsigalios lapkričio 9 dieną. Taip pat ir susiteikimo tarybos išvados sakė, kad e, komisijos veiksmų planas paskelbtas e, Liepos 20 dieną buvo patvirtintas dėl būtent priegos prie GNSS. 2010 m. 68 reglamentas kalba apie vidutinio laikotarpio aspektus įgyvendinant GNSS sistemą, rizikos analizę, sutartis, kurių turės laikytis ši pramonės šaka. Komisija kol kas šių dalykų dar nepateikė. Taigi, ponė pirmininkė, tokia būtų pagrindinių dalykų santrauka. E, būtent tai, apie ką diskutavo e, e, pirmininkaujantį Belgiją transporto srityje per praėjusias savaitės ir mėnesius. O dabar su malonumu atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju. Okay, office, Ačiū gerbiamas pirmininkančios valstybės atstovė. Ir aš dabar pirmiausia norėčiau mūsų vidinius reikalus sutvarkyti. Groš, Alkadravi, Maisner, Krameris, Zylė, e, koordinatorių vardu noriu pasisakyti dabar, paskui. Deverek, Laifrit, Lichtenberg, Aldegrandės, Pascal, Kačer ir ponas Koch. Ar dar kas norėtų užsirašyti? Kalbėkit dabar arba užsičiaupkite visiems laikams. Taigi, koordinatoriai po 3 minutės, kitiems po 2 minutės. Tada atliks laiko atsakymus. Pirmiausia, 3 minutės ponui Groš. Ačiū, panė pirmininkė. Ir e, ponė pirmininkaujančios šalies tarybos pirmininkė, už jūsų vidinį laikotarpį ataskaitą. Aš galiu tik tai patvirtinti, kad jūs e, per savo vidinį laikotarpį pasiekite daugiau negu kai kurios pirmininkaujančios šalis per visą savo pirmininkaujanį laikotarpį ir aš tai galiu įsivaizduoti, kad e, tie dokumentai, kurių mes dar nepriėmėme, bus greitai priimimi, priimti. Aš nenorėčiau aptarti visų dokumentų, tačiau norėčiau e, pabrėžti kelius dokumentus. Iš esmės darybose e, labai puikiai buvo priimti šitie dokumentai ir dabar akivaizdu, kad Europos vinietė įtraukti į darbo tvarkę tai ir pabaigti darybą šio klausimu, man atrodo, yra iš tikrųjų sėkmingas dalykas. Nors, žinoma, mums parlamente kyla kai kurių abejonių dėl šitos eurovinietės. Aš norėčiau, žinoma, padėkoti Jums už, už ryštą, tikriausiai galbūt neapimama tai, teisės aktais, tai būtent gatvių e, srityje. Ir aš norėčiau aptarti dažniausiai e, tokias temas, kurios yra labiausiai svarbios e, ES piliečiams, tačiau jų neapima, pavyzdžiui, teisės aktai. Ir aš tikiuosi, kad jūs pasi... galėsite pasiūlyti e, tam tikrus konkrečius sprendimus. Jūs, kaip žinau, ir esate konkrečių sprendimų šalininkas. Taigi dabar apie tas temas, kurias jūs aptarėte. Labai gerai, kad jūs pradėjote diskusijas nuo Valtosios knygos, nuo dviejų punktų, kurie mus labiausiai domina kaip Europos parlamentą. Na, žinoma, jie, jie, Baltoji knyga e, truputį vėluoja, tačiau ger, labai gerai, kad jie apskritai pasirodys. Jau šiais metais jie, e, šitie, e, e, šie pagrindiniai punktai yra aptarti ir tri, trišalėme dialogę, kad 2011 metais jie gali būti pristatyti. E, Dabar e, čia kalbant apie e, Europos vinietę, kaip jau sakiau, e, džiaugiuosi rezultatu, tačiau aš norėčiau pateikti dvi pastabas. Pirmoji pastaba yra susijęs su tuo, kad Europos vinietė yra prasminga tik tuo metu, jeigu ją taiko visi. Jeigu taikomas išimtis vienai kitai šaliai, tada Europos vinietė yra nereikalinga. Iš tikrųjų, tarptautiškumo aspektas yra prarandamas iš, iš tiesų mes e, to įpareigojančio žymėjimo, privalomo žymėjimo atsisakėme. Tai bet kokiu atveju e, mes turime rasti tokį sprendimą, e, kuris padėtų, sakai, parengti mums geresnę infrastruktūrą. Šiuo atveju mes praradome galimybę papildyti valstybių kasas, tačiau galbūt dar galime atsigriebti kitose vietose. Žinoma, E, jūs e, pateikite puikią programą e, penkerių metų, pavyzdžiui, dėl TNT tinklų. Iš esmės, jeigu pasakėte A, tai turite pasakyti ir B. Jūs turite užbaigti šitą darbą. Jūs turite įtikinti savo kolegas, kad tai reikalingas dalykas. Kitas dalykas dėl kelių duomenų. Jūs esate pragmatiškas ministras, tačiau, sažininkai pasakius, mes čia parlamente negalime leisti priimti kompromisus dėl piliečių teisų, dėl e, keliaivių teisų. Mes esame atsakingi mūsų rinkėjams ir e, keliaivių teisės yra pakankamai jautri tema. Tai, tai e, keliaiviai yra ne tik tie žmonės, kurie keliauja, bet tie žmonės, kurie turi tam tikras teisės ir pareigas. Ačiū, ponė Groš. Ačiū, kad neviršėt jums skirto laiko. E, nors šį kartą ir nebuvo toks labai drausmingas. Alkadraviai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia e, savo frakcijos vardu pasakyti, kad iki šiol esu patenkintas tuo, ką jūs padarėte. Jaugi seniai mes E, supratome, kad taryboje e, yra įmanoma padaryti pažangos tais klausimais. Tačiau nepakanka susitarti tik taryboje. Svarbu pasiekti globalų susitarimą su visomis institucijomis. Yra ir kitų darbų, kurių mes turime imtis, pavyzdžiui, Eurovinietė turiu galvoje, arba e, transporto E, ryšius per sienas. Tie klausimai dar nėra sutvarkyti. Dar liko porą mėnesių, kad galėtume tas, tuos darbus geriau nuveikti ir priartėti prie jų pabaigos. Aš suprantu, kad ši diskusija negali būti grinai tik tai formali. Išvada tokia, kad mūsų transporto sistema turi būti uh, tvaresnė, subalansuotesnė, efektyvesnė ir reikia mažiau taisyklių. Kartais mes išsikeliam visokius uždavinius, bandome padaryti vienokius ar kitokius darbus, tačiau iš tiesų trūksta energijos, trūksta pastangų tai daryti. Dėl eurovinjetės mes pastebėjome, kad 2008 m. jau kovo mėnesį buvo pasiektas susitarimas tačiau mes negalėjome visiškai susitarti, kaip e, galėsime e, finansuoti tą sistemą ir kokia sistema galės būti parinkta. Mes e, ir jūsų pirmininkavimo metu vėl turime kalbėti apie eurovinietę ir ieškoti galimybių susitarti. Ką galėčiau pasakyti dėl eismo taisyklių ir eismo pažeidimų per sienas, ta diskusija ilgą laiką būdavo blokuojama, sakant, kad trūko juridinių priežasčių, bet iš tiesųgi čia mes kalbame apie žmonių gyvybės. Aš tikiuosi, kad mes galėsime pasiekti susitarimą tą temą ir E, visigi suvokiame, kad eismo sauga yra nepaprastai svarbus klausimas. Ir todėl prašome tarybos, kad ji geriau pagalvotų, kaip galima būtų pasiekti pažangos šiuo klausimu. Aš manau, kad mums pavyko čia mm, padaryti palankių poslinkių, tačiau E, per likusius mėnesius dar būtų galima šitą padaryti. Vis tik reikia pasakyti, kad Belgijos pirmininkavimas buvo puikus, nors tam tikri darbai ir nebuvo padaryti. Pavyzdžiui, nebuvo rastas e, finansavimas saugumo klausimas, bet bendrai e, ta sistema buvo, tas darbas buvo geras. Iš tiesų, aš dabar bandysiu tiesiog nekartoti tų klausimų, kurie jau būtų užduoti. Aš norėčiau pasakyti, kad pradedant Belgijai pirmininkauti, aš turėjau tam tikrų abejonių būtent e, dėl to, kad e, Belgija, pavyzdžiui, sunkiai sudarė savo vyriausybę, tai tikriausiai nesusidoro su užduotėmis, kurios kyla ES lygių. Tačiau bet kokiu atveju aš norėčiau pasakyti, kad Baltoji knyga iš tikrųjų tikrai pavykęs e, dalykas ir labai sveikinu jūsų pastangas įgyventi šį projektą. Žinoma, Baltoji knyga bus įgyvenama tik tai kitais metais pradėta, bet stengiu, pritariu jūsų pastangoms liberalizuoti vidaus rinką, taip pat ir apie e, geležinkelio tinklų plėtrą. Tačiau bet kokiu atveju galiu pritarti Jums, kad Jūs per, e, per pusę metų daug nenuveiksite žmogus. Tiesiog, bet e, labai džiaugiuosi, kad Jūs laikote savo krypties. Ir iš tiesų būtų labai gerai, jeigu jūs per savo pirmininkavimo laikotarpį tikrai galėtumėte užtikrinti keleivių teisės, pavyzdžiui, e, autobusų keleivių e, teisės. Žinoma, tai labai ryštingi tikslai, tačiau aš linkiu labai ir tikiuosi, kad jums pavyks užtikrinti šias teisės ir čia tokia viltis e, dar yra, kad vis dėlto pasieksime šių tikslų. Kitas dalykas dėl eurovinietės, žinoma, tai yra transporto politikos tikslas. E, gaila, kad žinoma, tai yra, nėra privalomas dalykas. Tačiau bet kokiu atveju subsidarumo principo reikia laikytis. Iš esmės, e, čia biudžeto klausimai jau yra paliečiami ir, ir čia reikia atsižvelgti valstybių narių nuomonę. Tačiau, e, bet kokiu atveju buvo galima atkreipti dėmesį, tai kad per euro vinėtas galima sumažinti oro taršą. Kitas dalykas tai yra e, vidaus vandenų laivybos. Aš e, pateikiau pranešimą dėl e, integruotos jūrų politikos ir akivaizdu, kad, kad šioje srityje dar bus daug nuveikta. Iš manau, kad jūs, kaip belgai, tikrai teikite prioritetą šiai sričiai. Manau, kad tikrai pasieksite gerų rezultatų šioje srityje. Būtent kalbant apie įgaliojimų persvarstymą Ir, ir kaip jau buvo sakyta, e, e, e, kas, kokie įgaliojimai dar gali būti suteikti EMSai, kad būtų iš, iš, išvengta um, potvinio sukilų nuostolių, kad, kad būtų vykdomas tinkamas ir geras darbas ir ačiū Jums už iki šiol nuveiktą darbą. Ačiū, ponė Maišneriai. Vėlgi neviršėt laiko, ponas Krameris. Tris minutės. Aš norėčiau taip pat e, nuoširdžiai padėkoti už jūsų pristatymą ir kaip jau pasakyta, jeigu palyginame pirmininkaujančias šalis, e, šalis, tai iš tikrųjų jūs daug nuveikite, nors galbūt ne visada mes patenkinti jūsų darbu, tačiau e, e, e, rezultatais e, mes esame patenkinti. Bet kokiu atveju aš labai džiaugiuosi, kad pirmininkaujantys šalis tikrai puikiai pasirengė. E, ir kaip vokietis galiu pasakyti, geriau gyventi šalyje be vyriausybės negu su silpna vyriausybė. Taigi, čia matau visi juokiasi, tačiau aš bet kokią atveju suprantu tokią situaciją. Dabar dėl eurovinėtės. Pone Grošai, iš esmės kalbame ne apie tai, kad mes iš e, transporto perimame lėšas, kad galėtume e, sanuoti savo biudžetus. Iš esmės, dabar bet, bet, ko, bet kokiu atveju e, buvo renkami pinigai e, iš transporto sektoriaus. Ir dabar Vokietijoje, pavyzdžiui, taikoma 30, e, tai yra 3000 eurų premija už senus automobilius įsigijant naują automobilį. Aš manau, kad tai yra iš esmės kompensacijos mokesčių mokėtojams už jų iki šiol mokėtas įmokas. Ir manau, kad taip yra skatinamas transporto plėtra, infrastruktūros plėtra. Ir manau, kad kad tokiu atveju e, galbūt nelabai gerai, kad į klimato kaitos e, poveikį neatsižvelgiama ir kad spūstys nėra sumažinamas. Tačiau, bet kokiu atveju, tai yra žingsnis teisinga linkme. E, nes bet kokiu atveju mes iki šiol turime netinkamą konkurenciją. Nes, kaip, kaip matote, pavyzdžiui, geležinkelių transporte yra kiekvienas uh, iš, e, kilometras yra apmokestinamas, o čia uh, kelių transporte tai yra kitokia situacija. Bet bet, bet kokiu atveju mes savo planais uh, stengiamės sumažinti oro taršą. Labai smagu, kad jūs pasveikinate Šveicariją, nutiesus Gotardo, iš, iškasus Gotardo tunelį, nes taip yra irgi taip pat prisideda prie, prisidama prie kovos su klimato kaita. Tai yra tinkamas būdas šioje kovoje e, ne tik tai e, e, šveicarų požiūrių, bet ir ES galėtume įteisinti tokią, tokią praktiką, pavyzdžiui, kad yra mokestinimo praktika, kurią taiko ir, ir šveicarai. Kitas dalykas, kad Galbūt e, nebūtina taip, taip smarkiai reguliuoti, sakykime, koks turi būti greitis miestuose. Čia patys miestai nustato, kokiuose gatvėse arba kokiuose keliuose yra e, tam tikras greitis. Čia mūsų e, rinkėjai labai, labai suprastų tokį sprendimą, tai jie pritartų ES sprendimams. Tai yra panašiai kaip su alkoholio mokesčiais. Kitas dalykas, e, galbūt e, belgai labiau e, rūpinasi, sakykime, vidaus vandenų transportu negu, pavyzdžiui, e, kalnų tuneliais. Tačiau Gerai, kad jūs e, e, plačią strategiją taikote ir aprėpėte viską. E, čia kitas dalykas dėl keleivių teisų. Negali būti, kad, kad geležinkelyje už, valand, už valandos vėlavimą mokama kompensacija, o oro transporte už 3 arba 4 valandas. Kitas dalykas, kompensacija, pavyzdžiui, ketinama taikyti autobusų keliaiviams už 500 km nuvažiuotą atstumą. Tom mes nepritarėm. Ačiū ir dabar ponė Zyla. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai šaliai už tą e, laikotarpio vidurio peržiūrą. Mano nuomonė, kad transporto srityje tai atskleis daug svarbių pasiekimų. Aš manau, kad yra labai sudėtinga Mm, pasiekti politinį susitarimą dėl eurovindėtės, bet jis buvo priimtas labai nedidelę balsų daugumą ir tai yra realus pasiekimas. Nekalbėsiu labai daug apie kleivių teisės, nes e, aš įsivaizduoju, kad jūs turite pakankamai informacijos apie dabar padarytą pažangą arba greičiau pažangos stoką dėrybose. O aš norėčiau pakalbėti apie padėtį tr oro transporto sektoriuje. Aš įsivaizduoju, kad Monrealyje reikėtų e, materialiai pasiektų sprendimus, reikėtų vertinti kaip labai pozityvius e, pokyčius. Tačiau Europos oro linijų operatoriai ir toliau susiduria su labai skausmingomis E, skaismingais mokesčiais už e, skrydžius virš Sibiro. Mes siūlome šią padėtį sureguliuoti. Keturios valstybės yra pasirašytos bišalius susitikimus su Rusija ir jos tų mokesčių nemoka. Ar jūs čia matot kokios pažangos? Ir ar susitikime Briugėje jūs apie tai kalbėjote? O galbūt jūs e, matote kitų įmanomų galimybių ar formų, kur būtų galima apie tai pakalbėti. Apie sieros emisijas Marpolo konvenciją. E, tie klausimai aktualūs ne tik Šiaurės ir Baltijos jūroms. Čia galima išvelgti ir nesažiningos konkurencijos, nes pora valstybių, manau, tuom taisyklių nesilaikys. Taigi, jeigu galėtume dabar atsakyti tuos penkis klausimus, tai būtų labai gerai. O tada perintum prie antrojo raundo. Taigi žodis dabar jums atsakyti koordinatorių klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar dėl eurovinietės. Yra labai daug skirtumų ir didelių skirtumų tarp įvairių valstybių. Tai būtent tarp, tarp mūsų ES valstybių narių ir tarp uh, vidurio Europos valstybių yra ir įvairūs požiūriai. Ir jeigu juos atsižvelgime, galime pasakyti, kad, e, kad šių dėrybų e, rezultatų nereikėtų nuvertinti. Visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į bendruosius principus. Žinoma, yra e, skirtumai tarp valstybių, kurios yra pasienio zonose, pavyzdžiui, arba, sakykime, prie Alpių ten yra e, labai skirtingų interesų ir skirtingų požiūrių. Galėčiau pasakyti tai. Ir kartais būdavo sunku suderinti skirtingas pozicijas. E, būtent e, mes norėjome, kad nebūtų, sakykime, paskui skundų arba kad nebūtų labai sudėtinga dėrėtis. Svarbiausia Europos vienybės klausimo yra principai, kurie, kurie būtų aiškus ir e, kuriems pritartų ir taryba, ir parlamentas. Ir kad būtų atsižvelgta į e, taršos mažinimą, nes tam turėtų būti užtiktas stimulas, paskata e, būtent plėtoti ekologišką transportą ir tvarų transportą. Ir žinoma, e, reikėtų atsižvelgti į tam tikras problemas susijusias su miestais. Tai būtent kur, e, kur kyla atitinkamų problemų. Ir kaip aš sakiau, yra bendras principas svarbiausias. Ir kaip Matijas e, jau teigia, čia yra, žinoma, galimų sprendimų, kurie patenkina valstybės narės. Ir aš žinau, kad ta formuluotė, dėl kurio mes susitarėme, tai iš esmės yra tarsi kokia konvencija. Ir valstybės narėms yra suteikta tam tikra veiksmų laisvė, kaip įgyvendinti mūsų priimtas nuostatas. Tai bet kokia atveju to mes neišvengsime. Kaip jau sakiau, atskiros valstybės e, turi tam tikras problemas. Žinoma, e, tai yra suprantama ir realybėje mes to neišvengsime ir kai kurie e, parametrai eurovinėtės e, formulėje yra vertinami skirtingai. Ir, e, ir labai svarbu, kad mes konkrečias problemas galėtume atsakyti arba reaguoti konkrečiamis priemonėmis. Tačiau turi būti išlaikytas ir tam tikras lankstumas, tam tikras atvirumas. Ir tai buvo svarbiausia mūsų darybose. Dabar kalbant apie tarifus. Kaip jūs ir sakiau, tai yra toks tarifas, kuris nustatytas pagal tai, kas daugiausiai teršia, tas daugiausiai ir moka. Ir įmonės, kurios perka automobilius pagamintus pagal Euro 5, Euro 6 normas, joms yra taikomas tarsi mokestinės lengvatos. Tai būtent tokia ir buvo mūsų sustarimo esmė. Šiame sprendime dar slypi kiti dalykai, kurie nėra aiškiai suformuluoti. Ir čia iš tikrųjų mes dar turėsime diskutuoti su e, Europos komisija ir parlamentu, mes bandysime, arba bent jau turime e, bandyti rasti geriausią sprendimą. Tai būtent e, taip, tai žymėjimo, tikslingo siekio problema. Iš tikrųjų, Mes puikiai suprantame, kad jeigu yra e, e, teikiami pasiūlymai, projektai, tai nedaug kas lieka iš to projekto po dėrybą ar po diskusijų. Tačiau, tačiau reikia vis dėlto siekti mūsų bendro sutarimo. Taigi aš manau, E, aš manau, kad svarbiausia yra galiausiai siekti e, to galutinio stiklo. Ir galbūt vėliau mes e, galėsime pasvarstyti, ką darysime su atskirais elementais, ką mes taikysim būtent nacionaliniams biudžetams, kokias sumas keisime transporto infrastruktūrai. Žinoma, nustatomi tam tikri prioritetai. Ehm, tačiau bet kokią atveju atsižvelgsime į valstybių narių pageidavimus ir čia mes spręsime visi bendrai. Bet kokiu atveju faktas yra tas, tai jau visą laiką buvo aišku, kad, kad Europos e, tinkle, kurį mes norime įgyvendinti, mes turime stengtis sukurti tokį tikslą. E, mes turime sukurti e, trūkstamas TNT tinklo grandis, nes tai yra mūsų absoliutus prioritetas ir tam pritarė nacionalinės vyriausybės. Ir kad mes turime rasti bendrą sutarimą tarp atskirų politinių institucijų atskirose valstybėse narėse. Taip pat, žinoma, sutarimą rasti ir tarp parlamento komisijos ir tarybos. Mes žengėme svarbų žingsnį. Dar šitie darbai nėra užbaigti, tačiau mes visi pareigojame tęsti šį darbą, eiti tą pačią linkmę, kurią pradėjome eiti ir tokiu būdu e, bandysime pagerinti bent jau e, turinio atžvilgiu mūsų projektus. Dar e, dažnai buvo minėtos keliaivių teisės, ponės ir ponai, aš norėčiau šiuo E, klausimų pasakyti, kad mano nuomonė yra svarbu, kad mes e, pripažintume ne tik tai principą, bet ir pasiekmes e, keliaivių teisų gerbimo. Čia, kaip jau girdėjote, buvo minėtos keliaivių autobusų teisų teisų klausimas. Tai e, viena grupė e, problemų yra susijusi su geležinkeliais. Ir e, geležinkelininkai sakė, kodėl mūsų konkurentai gauna, gauna sakykime, nustatytas tokias keliaivių teisės, o mes turime laikytis kitų nuostatų. Ir čia aš manau, kad e, e, e, trilogė mes tarp komisijos pirmininkančio šalies Koreper ir kitų institucijų mes turime tai ir aptarti, nes mes iš esmės investuojame labai daug darbo ir laiko į mūsų e, rengiamus dokumentus. Mes norime pasiekti kompromisą. Būtent e, dėl keleivių teisų. Bet čia kyla, pavyzdžiui, tokių problemų, kaip, pavyzdžiui, kas yra regioninis transportas, kaip jį apibriežti e, kiekvienoje šalyje šitas regioninis transportas arba regionai ir kitaip apibrėžiami kitaip ir tai, tai sukelia tam tikrų problemų. Ir iš tiesų, tai galbūt neturėtume mes e, griežtai e, apibriežti, e, stengdamės nustatyti, pavyzdžiui, kas yra vietos transportas, bet kuris vyksta tarp dviejų valstybių. Aš manau, kad tai galima sutarti, pavyzdžiui, ir dviejų šalių pagrindu. Arba, pavyzdžiui, kas, kas bus su, su e, valstybėmis narėmis, kurios sudarė sutartis su ne valstybėmis narėmis. E, taigi, kokias kompensacijas bus taikomas e, keleiviams, kas bus taikoma, pavyzdžiui, neįgaliems keleiviams. Tai būtent tai yra tie klausimai, kurie yra svarbus Europos parlamentui. Ir čia mes turime tik siekti subalansuoto kompromiso. Ir manau, kad jo galima pasiekti. Taigi, iš esmės, mes tarsi blaškomės. Iš esmės mes tikimės, kad e, mums pritars kai kurias institucijos valstybės narės, tačiau, e, žinoma, visiems neįtiksi. Tačiau bent jau turime eiti vieną bendrą kryptimį. Mes norime e, sažiningos konkurencijos e, transporto sektoriuje, e, keleivių teisų apsaugos sektoriuje. Ir čia neturi būti, patekti, neturėtume patekti tokią situaciją, kai visi yra nepatenkinti. Kitas dalykas tai yra tarp valstybiniai ar tarptautiniai santykiai. Kaip jau anksčiau sakiau, mes šioje srityje pasiekėme tam tikros pažangos, Yra tam tikros institucijos įvairiose valstybėse narėse. Ir jos būtent kontroliuoja, kad a, pažeidimų būtų kuo mažiau. Yra transporto srities atstovai, tai būtent teisingumo srities atstovai, teisėsaugos institucijų, policijos. Visos šios institucijos bendradarbiauja tarpusavėje ir, kaip aš, ir aš manau, kad mes galima rasti bendrą sprendimą, e, e, atsižvelgdami į Korepero e, susitarimą rugsėjo 15 dieną. Ir aš manau, kad mes galime pasiekti sutarimo dėl teisinio pagrindo, remdamiesi sutarties 87 straipsnio. Ir aš manau, kad yra tam, tam tikra galimybė sukurti gerus teisės aktus. Ak, ak, ak, E, būtent atsižvelgiant į korepero susitarimą. Ir manau, kad e, tai pagerintų e, būsimų teisės aktų turinį, ypač atsižvelgiant į jūrų transporto sritį ir į EMSA. Pone pirmininkė, galbūt nuskambės keistai. Man visą laiką trikdė faktas, kalbėdami apie uh, transportą, mes kalbėjome tarsi apie tarptautinį transportą, o dabar kalbėdami apie uh, jūrų transportą, mes kalbame apie pakrančių transportą. Tačiau yra tam tikrų didelių galimybių jūrų transporte, bet ir yra tam tikrai įsipareigojimai uostams ir muitinėms. Ir mes norim užtikrinti, kad e, galėsime sukurti tinkamas sistemas, e, kad šioje srityje būtų įgyvenintas e, tarptautinis transportas. Mes turime mirnosius žiedus, mirnas linijas ir manau, kad mes einame teisingą kryptimį. Kitas dalykas tai yra finansinis klausimas, tai būtent kontrolės, kurios atlieka muitinės. Ir žinoma, e, darbas su EMSA tai bendradarbiaudami mes galime užtikrinti, mes e, galėsime atlikti daug administracinių darbų, e, būtent susijusių su tarptautinio transporto kontrolė. Ir aš manau, kad jeigu e, pasieksime teigiamų rezultatų, tuomet e, e, pakrančių transportas bus suderintas. Ir galės būti labiau išvystytas negu dabar. Dabar kalbant apie e, oro taršą, apie sieros išmetalus. Šiaurės jūroje, Baltijos jūroje. O iš kitos pusės yra ir viduržėmė jūra. Čia mes šioje srityje pasiekėme irgi atitinkamą kompromisą būtent atsižvelgdami į politinę realybę, taip pat į E, pasirengimą atitinkamų suinteresuotojų šalių e, mūsų žemynę, nes būtent e, mes bandome kiek įmanoma ieškoti ekologinių sprendimų, būtent bandydami normas sugriežtinti ir bent jau palaipsniui eiti tinkamą linkme, link mūsų tikslų. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti čia e, dėl klausimo, kuris užduodamas jau ne pirmą kartą. Taigi, e, e, skrydžiai virš Sibiro. Čekoslovako kolega uždavė jį, atrodo. Tai iš esmės tai yra dviš, dvišalis sustarimas turėtų būti toje vietoje tarp ES ir Rusijos vicepirmininkas, komisijos vicepirmininkas Kalas jau, jau nurodė, kad e, dvi, mm, dvišaliai oro susisiekimo e, sustarimai turėtų būti suderinti ir pakeisti. Tačiau bet kokiu atveju aš galiu pasakyti, kad toje e, vietoje jau įmamasi veiklos, čia iš komisijos pusės, bet kokiu atveju mes pasikalbėsime su, su Rusija. Galbūt aš jau atsakiau visus klausimus. Ačiū. E, dabar kitiems parlamentarams suteiksiu žodį po dvi minutės, kad liktų laiko atsakymams. Kristin Divera, pirmiausia. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi remercier la, la... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Belgijai už tokią įdomią savo veiklos pristatymą. E, įpusėjus jų pirmininkavimui, taip pat norėčiau pasveikinti mūsų gerbimą pirmininką. E, E, dėl to, kad e, jam pavyko pasiekti valstybių narių susitarimą dėl eurovinietės, tai leidžia pastumėti į priekį šį svarbų dosiją. Šiandien jūs organizuojate Europos vadovų susitikimą dėl aviacijos briugėje, aukšto lygio susitikimą dėl aviacijos briugėje. Aš mačiau programą ir aš matau, kad Europos parlamentarai ten visiškai nedalyvauja. Tačiau aš matau, kad į šią programą jūs įtraukėte svarstymą dėl vieningo Europos dangaus, Norėčiau paklausti, e, po Madrido konferencijos, kurį vyko vasario mėnesį pirmininkaujant Ispanijai, e, kas buvo nuspręsta toje konferencijoje, tarp pagrindinių prioritetų buvo nustatytas greitas vieningo Europos dangaus sistemos sukūrimas. Pastarojo metų įvykiai ir Islando vulkano, Islandijos vulkano išsiveržimas parodė, kad tie prioritetai turi būti ne dviejotinai svarbiausi ir kaip Belgija pirmininkaudama gali prisidėti prie šio tikslo ir pagreitinti vieningo dangaus sistemos sukūrimą. Ačiū. Dėkuoju, ponas Lekfried. Ačiū, ponė pirmininkė ponė ministrė. Man kelia abejonė viena situacija. kurie galėtų kelti tam tikrų problemų ir taryboje ateityje. Čia aš kalbu apie, e, apie pranešimą, e, kuris susijęs yra su oro susiekimo saugumu. Čia mm, kalbama apie tai, kad e, bū, kad būtų kūno skeneriai taikomi oro uostuose ir kaip jie ten turėtų būti naudojami. O man kyla abejonė dėl to, kad prieš, prieš šiek tiek laiko buvo priimtas pranešimas parlamente ir ten buvo kalbama apie saugos priemonių finansavimą oro uostuose. Jūs neminėjote apie šitą pranešimą apie šitą klausimą savo pristatymę. E, man susidaro toks įspūdis, kad nieko e, taryboje nesvarstama šio klausimu. Aš manau, kad tai yra didžiulė problema ir e, saugos įrenginiai turėtų būti finansuojami kažkaip oro uostuose. Ir jeigu mes darome prielaidą, kad, kad šis mano minėtas pranešimas su finansavimo pranešimu yra susijęs Tada, e, tada kaip mes galime, tada mes galime taikyti šitos e, kūno skenerius, jeigu jie nebus finansuojami. Taigi aš norėčiau paklausti, tai, tai vadinasi, šitas e, projektas gali tiesiog šlūkti. Aš norėčiau paklausti, ką jūs ketinate nuveikti šioje srityje, kas minėta pranešimuose. Ačiū, ponia Lichtenberger. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti komplimentą. Uh, pirmininkaujančiai Belgijai, nes jūs ėmėte spręsti mm, tokį dalyką, kurį kiti mėtė vieni kitiems kaip karštą bulvę. Deja, e, rezultatas toms valstybėms, kuris yra ES viduryje, kur iš esmės e, transporto keliama tarša yra didžiausia, Ir tas rezultatas nėra patenkinamas toms valstybėms, nes tas kompromisas, kaip jūs sakėte, <laughs> čia e, turime sugauti kaip pelę šitą e, kompromisą e, į savo spastus. Tačiau ką mes darysime su ta pelė? Jie pagavę. Jeigu mes dabar pažvelgsime į tai, kas buvo nuspręsta, tai viskas yra apskaičiuojama pagal 100 km ir suma išgaunama iš to 100 km, tai už jį galima nusipirkti tik tai mažą alaus bokaliuką. Iš tikrųjų, man čia kyla tam tikrų abejonių, nes e, e, vis dar prisimenu, kaip mokiausi matematikos pradinėje mokykloje. Aš manau, kad jeigu mes nebūtume ryštingesni arba nenustatysime tam tikrų įpareigojimų, tada euro vinietė bus tik tai simbolinis veiksmas ir visiškai nesvarbus. E, nes visų pirma, reikia, e, reikia pripažinti, kad yra tam tikros sąnaudos susijusios su e, ekologija. Kolega paskaičiavo, kad galbūt susidaro tokia suma, už kurią galime nupirkti didelį alaus bokalą. Kitas dalykas. Dabar keleivių teisės. Jeigu mes nenorime apsijuokti ES piliečių akise, tada mes e, negalima e, nustatyti tokių nuostatų, kas, kas neviršia 500 km atstumą. E, ir čia dėl konvencijos norėjau, kad atsakytumėte. Dėkoju, ponas Digrinde. Grandes Pascuale. Sì. Sì. Sì. Digo que vaya por delante que quiero hacer el elogio de la presidencia belga. Que de... Na, aš norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Belgiją. Atrodo, kad jūs dirbote labai nuoširdžiai, pasikeitė tinkamą balansą, tačiau užtenka pagirų, dabar norėčiau suteikti šiek tiek laiko ir kritiką. Žinote, kad Ispanijoje mes e, puikiai tą mokame daryti. E, suprantame, kad, kalbant apie Eurovinietę, tai yra nesėkmė, todėl kad Europos institucijos neturėjo drąsos liberalizuoti e, uostų ir dėl to jūrininkystės klausimas taip pat žlugo. 17 valstybių narių nebuvo tinkamai perkeltas geležinkelių paketas kalbant apie kelius, na, atrodo, kad tai yra vienintelė transporto rušis, kur buvo pasiekta vieninga rinka. Spalio 6 dieną buvo pasiektas susitarimas, kuris yra teigiamas susitarimas dėl to, kad jis pasiekė tam tikros pažangos ir aš norėčiau pakalbėti apie šią pažangą. Tačiau iš tikrųjų mes negalime perkelti E, šio susitarimo dėl mūsų e, šalies ir kitų šalių, kurios e, nemato jokios naudos iš eurovinietės. Tai bus taikoma tik TNT tinklo srityje ir kai kuriuose kitose greitkeliuose taip pat bus taikomos išimties kitiems, kitoms transporto priemonėms, kurios turi atitikti labai aukštus aplinkosaugos reikalavimus. Ir atrodo, kad Eurovinietė, remiantis spalio 6 dienos susitarimu, tikrai net neša naudos ir žlunga. Pirmiausia buvo Čekijos Respublika, paskui Švedija, Ispanija, E, tai buvo klausimas, kurio visi kratėsi, galiausiai jis teko Belgijai, kuri lyg ir prisėmė tam tikrą atsakomybę, tačiau mes vis tiek dar vengiame atsakomybės šiuo labai svarbiu klausimu. Dėkoju. Grazie, prezidentė, grazie. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ministrui. Čia mes labai daug diskutuojame apie planavimą, tačiau mes nekalbame apie pasiekimus, apie tai, kaip reikia nustatyti tam tikrą tvarkaraštį. Aš norėčiau žinoti, kada ta infrastruktūra, kurią mes planuojame, jau bus parengta, kada mes suteiksime užimtumą. Kitame posėdėje mes kalbėsime apie inovacijos, tačiau inovacijos ir infrastruktūra žengia kartu ir tai galėtų mums padėti šiuo kritiniu metu. Norėčiau paminėti dar kelias temas, kurias jau paminėjo kiti nariai. Keleivių teisės. Jūs sakėte, jog vyko du ar trys trialogai. Pirmajame nieko nebuvo, antrajame buvo kalbėta apie 500 km, kurie bus taikomi per 15 metų. Mes norėtume išgirsti, ar buvo pasiekta pažangos. Kalbant apie eurovinietę, aš, kaip ir ponas Degrandės, turiu šiokių tokių abejonių. Ar mes tai turime perkelti į kitas transporto rušis, tačiau mes nepadarome, kad tai taptų įmanoma. Ir ar ir toliau bus teršiama? Tai mes dabar periname prie Euro 5 standartų, ar mes priversime žmonės kenčiančius nuo e, transporto grūščių mokėti už tai? Mes šiandien nekalbame apie viešai transportą, e, tačiau tai nesažininga, mes E, tikrai statome į pavojų visą tai, e, ko pasiekėme anksčiau. Mes turime tai išanalizuoti, kadangi aš manau, jog susidursime su problemomis. Mano laikas baigėsi. Ačiū. Dėkoju, ponas Koch. Ačiū, panė pirmininkė. Pone pirmininkaučių šalies atstovė, ačiū už jūsų paaiškinimus dėl Eurovindės. Norėčiau paklausti. Jūs kalbėjote, kad e, už spušių E, sąnaudas turėtų būti e, rastas subalansuotas sprendimas, galbūt galėtumėte paaiškinti, koks tas sprendimas galėtų būti. Ir antra, ar jūs iš tikrųjų tikite, kad be e, tam tikrų tikslingų mokesčių, e, taikant eurovinietę, e, bus iš tikrųjų sumažinta klimato e, kaita ir oro tarša. Dėkoju. Na, Jeigu jūs kalbėsite trumpai, aš pažįsiu savo pagrindinę taisyklę ir leisiu jums pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Pone ministrė, aš esu labai laiminga dėl to, kad atvykote čia su mumis susitikti. Aš neplanavau užduoti savo klausimo, tačiau tikėjausi, kad šis klausimas, kuris jau buvo iškeltas, e, susilauks konkretesnio atsakymo. Tai yra susijęs su e, laivų kūro kuria esančių sieros kiekių. Aš norėčiau žinoti, kas atsitiks su e, vienodu traktavimu įvairių laivų savininkų. Mes žinome, kad jie kreipėsi į tarptautinę jūrininkystės organizaciją. Kaip žinome, Estija ir e, Suomija neprisijungė prie Marpol 6. Antra, jūs neminėjote to, e, kad šios dvi valstybės buvo paskutinės valstybės, kurios įstojo į ES ir kurių transporto sistema yra pasenusi. Tačiau ką su tuo darysime, mes negalime kalbėti apie Europos susisiekimo sistemą, jeigu nežinome, ką su ją daryti. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį valstybės sekretoriui, kuris, jeigu pakalbės per devynės minutės, būsiu labai dėkingas. Prašom atsakykite į narių klausimus. Ačiū. Uh. Eh, eh, Dėkoju. Pirmiausia, dėl vieningos Europos oro erdvės. Nežinau, kas įvyko vakar, ponia, aš tikrai to nežinau, kadangi nedalyvavau ten iki pat pabaigos, tačiau atrodo, kad tai jau nebėra vien tik tai Europos parlamento ir Europos komisijos reikalas kadangi išvada, e, kaip man pasakė ponas Kalas, šį rytą atrodo yra tokia, jog jis ketina teikti naują pasiūlymą tarybai, kad pamėgintų išeiti iš šios aklavietės. Pasiūlymas, kuris buvo padarytas, e, e, ponas Kalas jį atsijims jis laikomas nepriimtinu. Taigi, ponas Kalas teiks naują pasiūlymą, tačiau aš visiškai nežinau, ką jis turi omenyje. Deja, tokia yra padėtis ir yra visas, viskas, ką galiu pasakyti. Turiu paprasčiausiai palaukti ir pažiūrėti, kas įvyks. Pirmiausia, turiu pasitikrinti, kadangi šią informaciją gavau tik tai šį rytą ir aš pats dar turėsiu sužinoti, kas įvyko ir turėsiu pamėginti pasistengti suprasti būtent tai, ką galvoja komisija Žinoma, gali būti taip, kad darbe, kurį vykdome Belgijos lygių, taip pat Farbek, mes pasiekėme susitarimą dėl Beneliuks, savo valstybių Prancūzijos, Vokietijos ir Švedijos. Mes turime suprasti, pagal kokią antraštę mes visą tai spręsime, kadangi mes norime pasiekti pažangos. Manome, kad e, būtų naudinga turėti susitarimą tarp e, civilinio ir karinio transporto, taip pat susitarimą dėl geresnio, geresnio valdymo, dėl geresnio ekonominio visų transporto veiklos sričių valdymu. Iš principo, aš tikiuosi, kad visi yra įsitikinę, jog būtina turėti bendrą valdymą ir reikia, kad ir civilinis, ir karinis transportas būtų valdomi kartu tam, kad nebūtų baudžiamas civilinis transportas. Tačiau leiskite man pasakyti, kad šiuo metu negaliu pasakyti jums, kas įvyks. Dar turiu pats sužinoti daugiau, kokie yra komisijos ketinimai. Ir e, kokiu būdu jie, kaip jie pasielgs, kuomet sulauks naujo pasiūlymo. Atsiprašau, bet tokia padėtis yra dabar ir negaliu Jums pasakyti nieko daugiau. Kalbant apie kūno skenerius oro uostuose ir į jų patvirtinimą. E, šiuo metu mes kalbamės su visais e, suinteresuotaisiais oro e, susisiekimo dalyviais ir šis pasiūlymas yra mūsų darbo tvarkėje. Ar jau nebėra mūsų darbo tvarkėje? Ir mes patvirtinome variantą dėl oro, dėl kūno skenerių. Ir mes ir toliau sieksime sprendimu, kuris bus techniškai veiksmingas. Norime išvengti eilių, kuriuos dabar matome oro uostuose. Norime, kad būtų užtikrinti visi sveikatai taikomi reikalavimai ir nenorime, kad dėl to oro susisiekimas atsidurtų uh, blogesnėje padėtyje negu kad kitos transporto rūšys, kurioms net bus taikomi kūno skeneriai. Taigi valia yra, tačiau sprendimas kol kas dar nėra priimtas ir mes nesame tikri, ar yra pakankamai geros valios iš visų oro uostų valdybos pusės. Toliau. E, gerai, kad šios klausimus kelia e, pirmininkaujančiai valstybė, tačiau kalbant apie APAN konvenciją, e, būtent tiesiogiai dalyvaujantis partneriai turi parengti susitarimą kuris taptų konvencijos pagrindu. Aš labai gerai žinau, ką e, galvoja kai kurios valstybės kitų valstybių pozicijų atžvilgių, jei partneriai nenori susitarti, tuomet e, pirmininkaujanti valstybė, pirmininkaujančioji Belgija nelabai ką galės čia padaryti. Ir kalbant apie Alpine konvenciją ir konkrečias problemas, atsiprašau, kalbant apie Alpių konvenciją ir konkrečias problemas, galiu Jums pasakyti, jog šis klausimas buvo susijęs su konkrečiomis problemomis. Kalbant apie eurovinietę, galiu Jums pasakyti tai, kas yra dokumente būtent tarifikavimas pagal įvairius įgaliojimus euro 1, euro 2 e, kalnų teritorijose, kiek tai yra, e, e, kiek tam yra suteikti įgaliojimai. Taigi yra galimybė, kad tai eis ta linkme, kurios ir jūs prašėte. Ir tokiu būdu mes pamėginsime atsižvelgti jūsų pageidavimus. Tai yra dviejų veiksnys, tačiau matome tam tikrą padidėjimą, tačiau galbūt tai yra netgi neįmanoma misija. Uh, Jeigu mes prašysime daugiau, tai galime likti be nieko. Kalbant apie e, Eurovinietę ir pono Degrandės pastebėjimą, aš jau aiškiai pasakiau, kad periferinių ir centrinių valstybių pozicijos yra visiškai skirtingos ir siekiant sutarimo visi turės prieiti kompromiso. Tai yra neišvengiama. Jeigu pažiūrėtumėte į ta, tas ribas, kuriuose galima taikyti didesnį 75 procentų tarifą. E, čia yra atsižvelgiama į tam tikrų valstybių pozicijas. Jeigu norėsite sumažinti, tuomet turėsite pripažinti, kad Tai yra kompensacija ir už tam tikras problemas, kurios visuomet egzistavo. Tai yra kompromisas, nedaugiau. Ir pasiekus kompromisą niekas nėra visiškai laimingas. Tačiau tokiu atveju niekas nėra ir visiškai nelaimingas. Būtent to mes ir siekiame. Jeigu jūs turite įsipilti vandens į vyną, tai žinoma geriau turėti nors šiek tiek vyno, negu kad visai jo nebūtų. Būtent to mes ir siekiame. O jeigu mes neprieisime kompromiso, tai neturėsime nei vyno, nei vandens ir būsime ištroškę. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl sieros kiekio kuomet tarptautinė jūrininkystės organizacija priima tam tikrus sprendimus, jie gali būti spaudžiami. Ir jie gali mėginti sumažinti didelį seros kiekį iki mažo, tačiau jie visada E, turi atsižvelgti į daugybę dalykų. Nėra tik tai vienas dalykas, yra daugybė. Ir reikia pasižiūrėti į visų laivininkystės bendrovių problemas, į visų jų rūpeščius. Visą tai būtina suderinti. Ir pirmajame etape reikia elgtis realistiškai, pasiekti 0,5 kiekį. Ir neprašykime tarybos paaiškinti tarptautinės jūrininkysės organizacijos sprendimus. Nesitikėkite, kad mes juos nuversime, mes žinoma mėginsime, ir tai priklausys nuo valstybių narių, mes mėginsime per valstybės narės e, priversti juos, kad būtų nustatytas tam tikras e, tvarkaraštis, per kurį būtų pasiektas sieros kiekio sumažinimas. Mes žinome, kad to neįmanoma padaryti greitai, tačiau toks sprendimas būtų teisingiausias. Būtina suteikti lygias galimybės jūroje. Pavyzdžiui, šiaurės vakarų Europoje matome neigiamą poveikį, kuomet yra nesilaikoma tokių priemonių Mes žinome apie šią padėtį. Žinome apie Šiaurės jūrą, apie Baltijos jūrą. Žinome, kad ten turėtų būti taikomi kitokie standartai. Žinome, kad kitos valstybės nori griežtesnių standartų taikymo. Tačiau viską sprendžia tarptautinė jūrininkystės organizacija – Galbūt jų priimti sprendimai jums yra per griežti, tačiau tai buvo padaryta dėl ekonominių priežasčių. Ir nemanau, kad mes galėtume ir vėl diskutuoti dėl sieros standartų ir prieiti prie tinkamo sprendimo greitai. Pirmininkė, aš manau, jog atsakiau jūsų klausimus. Na, dar vienas klausimas buvo dėl infrastruktūros. Ir kada bus tai įgyvendinta? ponas Kančian klausė. Tai nepriklauso mūsų atsakomybei. Mes klausėme komisijos e, dėl prioritetų, kalbant apie TNT trūkstamas grandis, kuomet tai bus nustatyta, kiekviena valstybė e, prisijims savo pačios atsakomybę. Ir tada mes galėsime galbūt kai ką pasiekti. Tačiau pirmiausia, palaukime, kol komisija sudarys šį sąrašą. Ir tada per tarptautinę jūrininkysės organizaciją pažiūrėsime, ar būtų galima laukti kokiu nors lėšų. Ir tada galėsime nustatyti prioritetus e, supranacionaliniu lygiu galbūt. Ir tada galbūt sulauksime sprendimo. Na, jau baigėsi laikas ir noriu padėkoti gerbiamą valstybės sekretoriui už šiandien išdėstytą nuomonės ir atsakymus į klausimus. Taip pat dėkoju pirmininkančiai valstybei, kad ji įtraukė parlamentą per transporto komiteto pirmininką į daugelio iniciatyvų, kurias jūs keliate neformaliuose tarybose įgyvendinimą. Mes esame tikrai už tai dėkingi ir vertiname jūsų pastangas e, įtraukti mus į tą procesą. Taigi aš asmeniškai jums už tai irgi dėkoju. Labai ačiū. Įsivaizduoju, kad dabar mes leisim jums grįžti į Briugę ir išspręsti aviacijos e, problemas. E, dar kartą ačiū. Kitiems komiteto nariams už kelių minučių pradėsim koordinatorių posėdį.